Good morning, everybody. Welcome to our. Labas rytas, sveiki susirinkę į šiandienos posėdį. Tikriausiai visi gavote darbo tvarkę. Jei niekas neturi jokių pastabų, laikysime ją patvirtintą. Pirmininkės pranešimai, kaip žinote, šis pran... posėdis yra transliuojamas internetu. Visi tikriausiai gavote 96 komiteto aplinkrašti Ir tarp posėdžio dokumento yra pranešimas apie mūsų komiteto e, komandiruotę į Kiniją Liepos 17-19 dienomis. Delegacijoje buvo šeši mūsų komiteto nariai. Marlen Mici, kuri vadovavo delegacijai, draugė su Birgit Kolin Langen, Otmar Karas, Ines Vaiderė, Nikola Dantį ir Marko Zulo. Šios, šio vizito metu aptarėme ES Kinijos bendradarbiavimą muitų srityje, e, prekių klausimus, e, e, patikras muitinėse, tikrinant produktų saugumą ir, ir e, siekiant kovoti su padirbiniais, skaitmenės rinkos plėtrą, ekonominę prekybą, e, elektroninę prekybą ir iššūkius bei galimybės susijusius su tolesniu interne, dirbtinio intelekto plėtotė. E, pranešimas nariams yra parengtas anglų kalba apie tai, kitos kalbos, kitomis kalbomis informacija pasirodys netrukus. Jūs taip pat gavote mūsų posėdžio įvykusio uh, rugsėjo mėnesį protokolą. Jeigu niekas nepatiks jokių pastabų, laikysime tą protokolą patvirtintų ir pereiname prie pirmojo e, klausimo. Tai. E, taip. Ieškau. E, prie e, vykstančių tarp institucinių dėrybų. Ataskaitos ir žodis Mortenilo Kagardui, kuris kalbės apie valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimais suderinimą. E, Praėjusią savaitę Strasbūrė vyko trečiasis trišalio dialogo susitikimas ir man džiugu Jūs informuoti, kad pasiekėme pažangos, žengėme svarbius žingsnius priekin, ne tik dėl to, kad yra nauja pirmininkaujanti valstybė, Austrija, kuri kuomet mes visi atostogavome, e, Austrija labai aktyviai dirbo, kad pateiktų pasiūlymą prasidėjus, sugrįžus visiems po atostogų. Tikriausiai prisimenate, kad darybos prasidėjo dėl šio klausimo vykstant Bulgarijos pirmininkavimui ir nežiūrint visų pasangų užbaigti darbą, to nepavyko padaryti. Ir bulgarams per paskutinį trišalio dialogo susitikimą birželio mėnesį nepavyko nieko pasiekti. E, bulgarai neužbaigė darbo ir estafetę perėmė Austrai, kurie nori eiti priekin. Tai nereiškia, kad e, viskas nuveikta, bet pažangos pasiekta prieš posėdį praėjusią savaitę Austrija susitarė su valstybėmis dėl atnaujintų įgaliojimų dėryboms, kad būtų einama priekin. Prieš, prieš atostogas buvo išlikę aštuoni neišspręsti klausimai. Valstybė suteikė įgaliojimus dėrytis dėl penkių tokių klausimų. Per dėrybas pavyko susitarti dėl savitarnos terminalų, taip pat terminalų naudojamų teikti paslaugas, kurioms galioja direktyva. Tačiau svarbiausias klausimas yra, dėl ko pavyko pasiekti kompromisą, tai asmens duomenys pasiekėme kompromiso, tai tikrai geras dalykas, tačiau reiktų pažymėti, kad šis susitarimas saistomas tam tikrų, siejamas su tam tikromis sąlygomis ir reikalavimais dėl galutinio susitarimo dėl, e, dėl terminalų skirtų miestų transportui ir įvairia rūšiam transportui. Kalba eina apie, apie terminalus pritaikytus neįgaliesiems. Ypač sunku siekti susitarimo su taryba. Tai dėl tokios aplinkos kūrimo, e, atsižvelgiant į, į, į negaliųjų poreikius bei viešųjų pirkimų. E, Kaip žinote, parlamentui tai labai svarbus klausimas, o taryba, kaip Austrija mus informavo, suteikė labai, tarybai suteikti labai riboti galiojimai dėrėtis šiais klausimais. Toliau viešieji pirkimai. Tai taip pat labai sunkus klausimas tarybai ir Austrams labai nelengva buvo įgyti įgaliojimus siekti kokybiškų dėrybų šiais klausimais. Ir taryba e, nori dėrėtis šio klausimu su parlamentu, tačiau gali būti, kad, kad šio, šiai kadencijai nepas, nepavyks pasiekti susitarimo. Tokia rizika tikrai egzistuoja. Nes mes svarbėme, svarstėme visus iki šiol um, mažesnius klausimus, bet dabar lieka uh, svarbiausi klausimai ir nuo papradžių žinojame, kad dėrėtis bus tikrai nelengva. Kaip pranešėjas, aktyviai dirbu, kad šis klausimas, kad šios darybos nežlugtų, bet mums nereikia tokio teisės akto, kuris nieko nepakeistų praktikoje. Tai yra mano ir šešėlinių pranešėjų pozicija, vieninga pozicija. Uh, šiuo klausimu. E, piliečiai laukia sprendimų ir didžiausiai iššūkiai kol kas dar ateityje. Tai labai svarbu e, žmonėms su negale. Kitas susitikimas lapkričio pabaigoje. E, tikimės pasistumėti šiais svarbiausiais klausimais ir tikimės, kad tai bus paskutinis trišalio dialogo susitikimas dėl prieigos teisės akto, bet jeigu reiks kito trišalio dialogo sustikimo, sutiksime su tuo, bet dabar lauksime ar, ir žiūrėsime, ar Austrams pavyks padaryti stebuklų, kaip jiems pavyko per vasarą, kadangi esu optimistas, tikiuosi, kad kažkas nutiks. Tai tiek pirmininkė ir mm, daugiau informacijos suteiksiu, kai bus pasiekta kitų rezultatų. Pirminkė, ačiū. Ir toliau kitas klausimas - dėrybos dėl abipusio pri, prekių pri, pripažinimo, kai kalba eina apie prekes, tiekiamas kitoje valstybėje narėje. Ačiū pirmininkė. Sako pona Štefanės, įvyko du techniniai susitikimai rinkimai. Mums pavyko aptarti svarbiausius prioritetus, techninius aspektus dėl susijusių su abipusių pripažinimu ir tikimės darbą dėl šio klausimo užbaigti iki lakryčio pabaigos. Tai e, plataus užmojo tikslas, bet tikiuosi, kad tai gyvendinama. mūsų svarbiausi prioritetai - pašalinti nepagristas kliūtis prieigai prie rinkos, e, pašalinti kitus suvaržymus ir tikimės pagerinti komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimą vertinant e, nacionalinės nuostatas. E, mums svarbiausia, kad Solvit būtų naudojama kaip sprendimų pre, problemų sprendimo procedūra. Norime, kad būtų domimas įgaliotų institucijų darbų, taip pat e, būtų steigiami kontaktiniai centrai prekių klausimais, produktų klausimais. Darbas neužbaigtas, bet manau, kad einame gerų kelių. Ir e, komprom, jau esame netoli kompromisinės pozicijos. Kitas susitikimas vyks spalio 18 ir aš tikiuosi, kad tai bus tas momentas, kuomet pasieksime uh, pažangos dėrybose. Ačiū ir ponas Egniu paprašė žodžio, prašau. Mm, nudžiugau išgirdęs, kad kalbame apie abipusi pripažinimą, nes tai tikrai padės Brexitui. Žinau, kad tas, kai, tuomet tas, kuomet tas klausimas pateikiamas ponui e, Barnie, jis sako, ne, ne, ne, trečios, trečiųjų šalių atveju abipusis pripažinimas negalioja, nes tuos klausimus sprendžia teisingumo teismas. Bet manau, kad tai yra šiek tiek neteisinga, nes yra pavyzdžių, kuomet galioja savitarpio pripažinimo nuostatos tarp ES ir trečių šalių, pavyzdžiui, su JAV dėl draudimo ir perdraudimo, taip pat su Kanada. Uh, nes ką tik pa, pa, sudaryta prekybos sutartis su Kanada ir su Kanada tas pripažinimas galioja gamybos standartų srityje. Dar vienas atvejis - Australija automobilių pramonės produktams, taip pat kitose srityse. Tai atvejai, kuomet galioja eh, savitarpio pripažinimas, toms šalims negalioja teisingumo teismo jurisdikcija, tai kelias eiti priekin siekti pažangos Brexite. Ir aš e, esu pasirengęs išklausyti tų, kurie pateiktų e, prie, priešingus argumentus. Noriu tik informuoti, kad mes kalbame apie vykstančių dėrybų pažang, pažangą. Ačiū pirmininkė, sako ponas Duran. Norėčiau pakomentuoti pono Štefanets darbą ir pasidžiaugti, kad tuo, kad darbas su šešėliniais pranešėjimais dirba tikrai gerame, klima, gerame klimate ir mes turime šansą pasiekti nemažai, taip pat dirbdami su taryba ir komisija. Ponas Švab, ačiū pirmininkė. Aš norėčiau susijęti abu dalykus, nes jei ponas Agniu bando sudaryti įspūdį, kad jis yra naujokas šiame parlamente, nors jis puikiai viską žino. Mes kal esame kalbėjome apie abipusio pripažinimo principą praeitie. Ir, ir visi žino, kad tai yra labai sudėtingas klausimas ES ir kad jis tokiu buvo daugelį metų. Todėl nematau priešašių nepasveikinti mūsų pranešėjo puikiai padirbėjus. Ir galime pasiūlyti dar kartą breksito šalininkams simti šio klausimo, nes tai tikrai sudėtingas klausimas. Ir tą turėjo žinoti žmonės, kurie inicijavo breksitą ir tai, jeigu jie iki šiol nesėmė, tai tiesiog jų pasirinkimas. Ir abipusio pripažinimo klausimas labai svarbus prekių rinkoje ir kaip Paskal Durons sakė, mes tikrai nemažai nuveikėme šioje srityje. Then... Dėkuoju. Taip pat e, turėsime, e, turime išklausyti pranešimą apie vizitą Japonijoje. Pirmiausia, ponas Daunti pasisakys, po to ponas Švab. Pone Švaba, jūs norė, galėtumėt mums sutikti informaciją apie tą misiją. Ačiū pirmikė. Trumpa informacija kolegoms puikiai, e, puikius tyrimus rėmė Tokijoje ir Kijoto. Nikola Dantį buvo mūsų pirmininkas. Kijotė, Tokijoje aš pirmininkau delegacijai, šeši kolegos iš viso dalyvavome, susitikome su Japonijos nacionaliniu parlamentu. Ir nors ši šalis labai toli nuo ES, e, jų teisės aktai yra labai panašus <clears throat> dėl kibernetinio saugumo 2014 metais priimti ir e, jų teisės aktai yra labai panašus ES e, parengtus aktus, tačiau mes dar kalbamės apie jeftą susitarimą. Taip pat e, su kolegomis iš, kartu su kolegomis iš Inta tie susitikimai vyko ne vien ES misijoje Japonijoje, bet taip pat ir už jos ribų. Ir buvo mums visiems aišku, kad Japonija yra labai artima ES partnerė, Mes turime daug bendrų tikslų, ne vien ekonominių, bet ir politinių. Ir manau, kad galėtumėm labai didžiuotis tuo, kad japonai mm, žiūri ES kaip į tam tikrą pavyzdį, pagal kurį gali parengti savo standartus ir savo teisės aktus. Tai tiek. Kas tiek? Uh, Ačiū, kime prie kito dosie. Tai yra e, dosie dėl atstovavimų ieškinių siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus. Ponas Didė, mūsų pranešėjas, prašau. Ačiū pirmininkė. Tikiu, ponas Jong, tikiuosi, kad jūs suteiksite vieną minutę, informuosiu komitetą apie balsavimą vakar dėl geležinkelio transporto keleivių teisių. Aš buvau pranešėjęs, man malonu pasakyti, kad dauguma iš pasiūlymų šimko komiteto buvo apsvarstyti ir bus svarstomi plenarnėje sesijoje. Ir aš norėčiau paprašyti kolegų stebėti, kas vyks plenarnės sesijos metu atidžiai ir užtikrinti gerą bendradarbiavimą, kuris buvo išlaikytas rengiant nuomonę. Jūs jau paminėjote šio dokumento svarstam dokumento pavadinimą, tai yra kolektyvinis žalos atlyginimas. Dokumentas tik tai anglų kalba yra parengtas, tik labai greitai galėjau jį peržvelgti ir panašu, kad bus gana sudėtinga rasti bendrą pagrindą ir susitarimą tarp visų pagrindinių frakcijų nes yra labai įvairių, labai skirtingų pakeitimų pateikta. Turėčiau pasakyti, kad taip, aš žinoma turėsiu pasistengti siekti kompromisų, stengtis suvienyti kiek įmanoma pozicijas ir, kaip minėjau, gana veiksmingai transporto komitete dirbome. Galbūt ir jūrių komitete būtų galima taip pat sėkmingai padirbėti. Bet kažin ar to pasieksime, jeigu pranešimui pritars tik mažuma. Man reikia, žinoma, visų šešėlinių pranešėjų pagalbos. Keletą dalykų paminėsiu. Tai yra pirmiausia taikymo sritis, kurią reikėtų dar kartą peržiūrėti. Taip pat apie apsaugos priemonės reikėtų apžiūrėti dėl kvalifikuotų subjektų. Keletą pakeitimų yra pateikta. Taip pat reikėtų padiskutuoti apie trečiosios šalies finansavimą kaip būtų galima geriau tai suformuluoti ir reglamentuoti, kad ne tai būtų, nebūtų tai susiję tik tai su komercinėmis įstaigomis, bet ir su nepelno organizacijomis. Taip pat buvo ir kitų pakeitimų ir kaip taisyklė kompensacija turėtų būti naudinga individualiam vartotojui, o nereikėtų čia galvoti apie kažkokius kolektyvinius bendrus interesus, vartotojų organizacijų interesus. Čia kalbama ne apie pelną, bet apie pateikiamus reikalavimus, kai yra tam tikros komercinės grupės ir netiesiogiai tie, kurie pateikė reikalavimą, gali susigražinti pinigus. Kartais galima sakyti, kad tos žalos atlyginimas, ta suma yra pelnik maža individualiam vartotojui, dėl to reikia kolektyviai atlyginti žalą, bet praktikoje tos vartotojų organizacijos gali susidurti su interesų konfliktais. Taip pat mes norėtume įvertinti kai kurių frakcijų pageidavimą rinktis opt-in galimybę, o ne opt-out vartotojų, bet šis klausimas ganėtinai sudėtingas turime ištikrinti, kad jūs kaip vartotojas turite žinoti, kad yra pateiktas reikalavimas ir kad tai yra kolektyvinis reikalavimas. Ir jeigu norite prisidėti prie to, opt-in pasinaudoti galimybę, tai tuomet, kad atitinkama verslo įmonė ar kompetitinga institucija turi pateikti visą reikiamą informaciją apie tai nes vartotojas gali imtis bilinėjimus, net nežinodamas, nežinodamas, kad yra pateiktas kolektyvinis reikalavimas. Esame gavę gana nemažai pakeitimų, 339 pakeitimus ir pranešėjas Jūri atidėjo e, šio pranešimo pristatymą tam komitete dviem savaitėm ir tai reiškia, kad aš turiu šį klausimą kelti koordinatorių posėdė šią popietę. Aš taip pat būčiau linkęs daugiau laiko tam skirti, kompromisui parengti, kompromisams parengti. Ir žinoma, norėčiau sulaukti paramos iš įvairių frakcijų, o ne nesistengti kuo skubiau tą klausimą priimti. Geriau būtų turbūt atidėti šiek tiek šešėlinių pranešėjų pranešimą. Jis nu, numatytas kol kas antradienį kitą savaitę. Uh, kompromisams aptarti. Nes jeigu bus tas posėdis ir bus pateikti kompromisai, turėsite mažiau ne vieną dieną tos kompromisus apžvelgti, su jais susipažinti. Dėl to aš e, koordinatorių posėdį siūlysiu atidėti tai. Dėkoju. Ponas Švab yra šešėlinis pranešėjas apie frakcijos. Prašau. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjui už, už labai išsamų šių patiktų komen, kom, pakeitimų išanalizavimą. Aš norėjau pateikti pakeitimus Bet tuomet bus pernelyg didelis skaičius jau tuo uh, pakeitimu, dėl to manau, kad net neverta jų dabar minėti. Kaip EPP šešėlinis pranešėjas galiu pasakyti, kad šis klausimas yra ypatingai opus. Mes tikrai jo negalime atidėlioti. Pavyzdžiui, neseniai Imko delegacija buvo nusiusnusi neseniai į JAV, į JAV delegaciją ir, ir ten buvo nagrinėjami klausimai, kiek yra skiriama lėšų uh, nepagristų skundų nagrinėjimui. Tokiu būdu yra tarsi išmetami pinigai. Ir mažiau pinigų skirima moksliniams tyrimams ir plėtrai. Jeigu teisingai supratau, daugelis kolegos pritarė tokiam mano vertinimui. Ir tuomet iškiltų klausimas, kokias išvadas turėtume pasidaryti. Jeigu vartotojo apsauga yra iškeliama į pirmą vietą tarp visų klausimų, tai tuomet turime nepamiršti, kad bendrai vartotojai E, JAV tikrai negauna naudos iš tų bilinėjimosi procesų. Pinigai paprasčiausiai nusėda teisininkų ir sindikatų kišenėse. Ir nežinau, ar tai atitiktų mūsų interesus, jeigu pinigai niekada, žalos lygomis niekada ir nepasiektų nukentėjusių vartotojų. Ponas Jongas jau kalbėjo apie galimas apsaugos priemonės, kad, ne, kad būtų galima išvengti tokių bereikalingų e, dalykų. Ir šiandie, šiais metais, 2016 metais, komisija iškėlė e, ir kitus klausimus į direktyvą. Šiais metais, lyginant su tuo, kokios rekomendacijos buvo patiktos 2013 metais, Kalba eina apie racionalizavimo, supaprastinimo procedūras. Ir tie klausimai buvo keliami prieš Volkswageno skandalą. Ir komisijos rekomendacijos turėtų, jas reikia atsižvelgti, tačiau dabar neaišku, kodėl komisija uh, šiais metais netkreipė į tas rekomendacijas, kurias pati išvardijo, įtraukė į dokumentą. Mums reikia aiškių kriterijų dėl kvalifikuotų subjektų, taip pat dėl opt-in taisyklės. Toliau trečiosios šalies finansavimas dėl kvalifikuotų subjektų. Septintame straipsnė tai reikia labai griežtai reglamentuoti. Taip pat neaišku, kaip reikėtų finansuoti nepagrystus skundus ir reikalavimus. Ir kaip yra atlyginama žala. Ir ta žalos atlyginimas e, nepasiekia vartotojo. Taip pat norime, kad sąnaudas prisijimtų ta šalis, prieš kurią iškeltas ieškinys. Nenorime, kad būtų atviras sąrašas, norėtumėm, kad sąrašas būtų baigtinis. Daugelis dalykų, kurie jau yra išvardyti sąraše, e, tarp jų nėra jokių pasiekmių įvertinimo. O tai yra, taip pat turime žinoti, koks yra pagrindas skundų pateiktų ar ieškinių. Žinoma, mes suprantame, kad yra e, artėjantis e, rinkimai, europiniai rinkimai, bet pasistengime tinkamai viską padaryti, tinkamai viską įvertinti prieš priimant sprendimus. Ačiū toliau socialdemokratų vardu Viržinį Rozie. Jos nėra vėliau, jinai ateis. Aldi vardu ponas Selimovič. Prašau. Much, Dėkuoju pirmininkė. Matės negalėjo dalyvauti ir paprašė, kad aš jo vardu pasakyčiau keletą žodžių. Noriu padėkoti pranešėjai už atliktą darbą prie šio dausie. Taip ne ir praėjusio posėdžio mečių ponas Dejong jau apžvelgė svar, daug svarbių klausimų šiame nuomonės projekte. Praėjusio diskusijų metu aš išsakiau keletą rūpestį keliančių klausimų dėl šio pasiūlymo. Tai yra atspindėta ir pakeitimuose, kuriuos aš pateikiau. Pirmiausia, noriu pabrėžti, kad mums reikia užtikrinti, kad ši direktyva e, leistų minimaliai harmonizuoti ir kad tai būtų kaip papildomas dalykas prie nacionalinio reglamentavimo. Toliau kvalifikuoti subjektai turi būti visiškai skaidrus ir tai turbūt vienas iš kriterijų pagal ketvirtą straipsnį dėl kvalifikuotų subjektų. Trečias dalykas, norėčiau nurodyti, kad deklaratyvų sprendimai šeštame straipsnėje apibriešti turėtų būti naudojami tik tai griežtai išskirtinėmis situacijomis ir mes turime užtikrinti, kad tai netaptų taisykle, norma. Ir paskutinis dalykas - kompleksiniai atvejai, kurie paveikia vartotojus keliose valstybėse narėse, reikalauja tinkamo e, koordinavimo. 16 straipsnėje kalbama apie tarpvalstybinius valstybinius atstovavimuosius ieškinius, bet reikia geresnio koordinavimo ES lygių, kad būtų galima užtikrinti veiksmingą tarp valstybinį mm, kolektyvinį, kolektyvinį žalos atlyginimą. Dėkuoju. Žalių vardu. Jūrova, prašau. Ačiū pranešėjui už atliktą darbą prie šio dosijo. Manau, kad labai svarbu, kad vartotojai ir kitos grupės, kurios nukentėjo nuo tokių skandalų kaip diesel, Dieselgate, turėtų galimybę kolektyviai gauti žalos atlyginimą ir kad tai neapsiribotų tik tai vartotojais. Nes jeigu pasižiūrėtumėm į Dieselgate atvejį, žinoma, vartotojai, kurie e, buvo nusipirkę tuos e, automobilius, patyrė žalą, bet ir visi kiti, e, daugybė kitų veikiančių asmenų nukentėjo. Patikėme keletą pakeitimų, kad priedas būtų, priede būtų atviras sąrašas, siekiant užtikrinti, kad žalingas poveikis ir kita, kiti žalingo poveikio tipai būtų įtraukti, pavyzdžiui, poveikis sveikatai žalingas, kad ir į tai būtų galima atsižvelgti. Aš ne visiškai suprantu, kodėl mes visada lyginame save su JAV, su JAV modeliu, kuris yra labai labai skirtingas nuo to, ką pasiūlė Europos komisija, ypač atsižvelgiant į tai, kad turime gerai veikiančių pozityvių e, pavyzdžių e, dėl kolektyvinio žalos atlyginimo ES. Ir dėl tos priežasties sutinku saldės frakcijos pastaba. Turime siekti minimalaus harmonizavimo, užtikrinant, kad nesumažintume vartotojų apsaugos lygio e, pagal dabartinius egzistuojančius modelius. Sistemos turi būti išlaikytos, kai kuriais atvejais gal bus labai sunku, E, pasiekti visus nukentėjusius vartotojus, bet reikia juos motivuoti netgi tuomet, jeigu individuali kompensacija yra nedidelė. Kvalifikuoti subjektai labai aišku, kad mes kalbame apie nepelno siekiančias organizacijas, bet jeigu būtų galima tai dar labiau patikslinti, sutiktumėm su tuo. Taip pat turime pasirūpinti, kad kvalifikuotų subjektų apibrieštis nebūtų pernelyg siaura, kad nesitiktų taip, kad nepatektų tam tikros gerai funkcionuojančios sistemos, kurios jau veikia valstybėse narėse. Pavyzdžiui, ATOK grupėje, grupė vartotojų ar kitos nukentėjusios šalis. Reikėtų ir juos, ir tokias grupės įtraukti, jeigu tik tai yra nepelno siekiančios organizacijos. Aš manau, kad mes galime padaryti didžiulį poveikį diskusijoms jūri komitete Žinoma, mums reikia tai laiko, turime pasirūpinti, kad nuomonė būtų tinkamai parengta, kol bus pradėtos diskusijos jūri komitete. Ačiū. Dėkoju. Matau, jau atvyko Bežinė Rozija. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Štai pat norėčiau palaikyti komisijos pasiūlymą. Jau kur laiką taip palaikau tos pasiūlymus, kadangi taikomas siūlomas gal politinės priemonės, taip pat reaguojama į, nau, į naujus atvejus, kurie yra labai aktualūs. Komisija labai išmitingai pasiūlė tam tikrą instrumentą, kuris numato ir tam tikrą procedūrų harmonizavimą ir tuo pačiu numato lankstumo ir judėjimo erdvės valstybėms narėms. Na, norėčiau nu, šiek tiek patikslinti. pritariu pranešėjų ir kitų kolegų sakytams nuogastavimams, tačiau negaliu pritarti kai kuriems kitiems kolegų pasiūlymams. Bet e, štai kas daugiau nerimo kelia. Tai yra tai, kad norima galbūt tekstą per daug apriboti kartais. Manau, galime sutarti dėl tekstų bendros e, krypties, tai yra minimalus harmonizavimas. Vis tik reikia kalbėti apie minimalaus suderinimo direktyvą, kad būtų numatyta tinkama apsaugos tarp valstybėse narėse. Manau, tikrai gerai būtų, kad dokumentas toliau judėtų šį kryptimį. Toliau svarbu išlaikyti plačią taikymo sritį. Nepritariu kokiams kolegoms, kurie siūlo prieduose tai spręsti. Manau, reikia tai plėsti. Kolegė Reda apie tai kalbėjo. Tad ketinu pateikti pakeitimą, kuris plečia taip pat ir priedus ir numatote apie konkurencijos klausimus. Na, reikia ginti vartotojus, tačiau yra įvairių specifinių atvejų, pavyzdžiui, keleiviai. Ir čia galbūt kiek skeptiškai vertinu pasiūlymų šioje srityje, kaip kiti kolegos, neaišku, dėl procedūrų. Vis tik reikia tam tikros sistemos, kuri na, taip pat atsvektų ir į keleivių poreikius. Taip pat buvo kalbama apie kvalifikuotų institucijų skaičiaus mažinimą. Aš nepritačiau, manau, kad komisijos pasiūlymas kaip tik yra gerai subalsuotas, bet jau šio klausimu. Kitas dalykas - trečių šalių finansavimas. Be abejo, reikia užtikrinti kuo didesnį skaidrumą, kalbant apie finansavimą. Tai tikrai labai svarbu. Toliau dėl atstovaujamumo palaiko pranešėją ir pranešėja siekia tikslinti šį klausimą. Svarbu pasiekti galtinį sprendimą, kuris būtų praktikoje pritaikomas. Be abejo, kalbant apie kolektyvinius ieškinius, labai svarbu taip pat ir greitis. Tad kyla klausimas dėl kai kurių pakeitimų, kurie siūlo apriboti šias galimybės tik tam tikriems iškiniams. EPP siūlo tokius du pakeitimus. Na, aš manau, kad tai keičia pačią teksto esmę, nes tai gali užkirsti kelią vartotojams imtis kolektyvinių ieškinių. Bet kuriu atveju nemanau, kad tokių reikia priemonių šioje direktyvoje. Bet ką atveju šio klausimu palaikau pranešėją, nemanau, kad, manau, kad tie pasiūlymai gali iškirpti esnę situaciją. Toliau. Suprantu kolegas, kurie sako, kad reikia užtikrinti, jog visi vartotojai gautų žalos atlyginimą pagal patirtą žalą. Bet dėl tam tikro minimumo numatymo na vis tik galbūt galima galvoti apie tam tikro fondo kūrimą, kuris galėtų jau skirti tas e, žalos atlyginimus dar laukiant sprendimo. Bet kad vis svarbu tinkamai informuoti vartotojus apie teisų gynimo priemonės ir taip pat labai svarbu informuoti vartotojus, kaip jiems išsaugoti įrodymus, kad jie galėtų paskui gauti žalos atlyginimą. Tikiuosi, kad kolegos palaikys šias idėjas. Tuo atveju dėkoju pranešėjui ir kolegoms už puikų darbą. Diskutuosime ir toliau. Dėkoju. Dėkoju toliau komisijos vardu. Rodrygės. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju pranešėjai ir šilins pranešėjams už konstruktyvius komentarus. Pasižymėjome teikiamus pasiūlymus. Taip pat norėčiau atsakyti kitus komentarus, pavyzdžiui, apie tai, kad gali būti piknaudžiavimo sistema. Mes neperkeliame iš JAV bendrųjų ieškinių sistemos, kokie tenais yra. Mes remiamės tuo, kas egzistuoja valstybėse narėse. Nes valstybėse narėse jau egzistuoja kolektyvinis teisų gynimas. Ir mes taip pat numatome įvairių saugiklių. Pavyzdžiui, kalbama apie tai, kad ieškinius gali kelti tik tais kvalifikuotos institucijos, kurios turi atitikti tam tikrus kriterijus. Suprantame, kad JAV sistema turi tam tikrų problemų, kurios gali vesti prie piknodžiavimo. Pavyzdžiui, tai, kad ten netaikomas principas, jog išlaidas apmoka pralaimėtojas, mes tokių dalykų nesiūlome. Mes siūlome tam tikrus apribojimus čia. Taip pat Norėčiau sureaguoti į pastabą, kodėl neįtraukime visų kriterijų iš rekomendacijos. Na, tai remiasi mūsų dabartiniu priemonė. Mes kalbam apie direktyvą, kuri numatys privalomai tam tikras sąlygas asmens narėms, tam tikram mechanizmui. Ir todėl komisija nenorėjo kištis į valstybių narių procedūrinę, procedūrinę teisę ir galimybę priimti sprendimus šią srityje. Tačiau kal... mes pasirėmėm tam tikrų principų, kuris yra primtas daugumai valstybių narių. Pavyzdžiui, principas, kad remiamasi žalos dydžiu. Mes direktyvoje aiškiai atskiriame tos principus, kurie, pažiūrėjau, jav egzistuoja, pas mus neegzistuoja ir turėtų būti nepriimami. Taigi na, nenorime tokių dalykų įtraukti į nuostatas. Na, tik viena valstybė narė iš tų, kurios turi kolektyvinės teisų gynimo priemonės, neturi, tai tik viena valstybė narė turi e, tą didelės žalos principą. Kitas dalykas - kriterijai, kaip parinkti, kaip nustatyti kvalifikuotas institucijas. Mes su taryba esame pasiruošę apie tai diskutuoti, esame pasiruošę stiprinti jūs kriterijus, ypač e, skaidrumo kriterijus, finansavimo skaidrumo klausimus. Toliau įsitraukimas ar, į sistemą arba išstojimas iš sistemos. Mes norime, kad sistema būtų kuo neutralesnė, nes matome, kad kai kurios valstybės narės turi vienokias sistemas, kitos kitokias sistemas. Kai kurios valstybės narės taiko abi sistemas. Na ir, ir vienas kitas sprendimas, tai tiek įstraukimo, tiek išstojimo, tu turi privalumų. Tad mes norime leisti visiems narėms nuspręsti šiuo atveju. Toliau nedidelių sumų atvejai. Na, mes norime numatyti, kad e, ir mes kai numatome, kad žalos atlyginimas gali tekti bendram fondui, tai tuo mes nenorime pasakyti, kad e, neturi gauti žalos atlyginimo var, vartotojai. Tačiau kartais tiesiog kalba eina apie tokias žalas, kuris yra labai mažos ir labai sunku apskaičiuoti, kiek tiksliai atlyginimo, žalos atlyginimo turi tekti kiekvienam vartotojui. Taigi reikia rasti sprendimą tokiems atvejams. Toliau, dėl taikymo srities. Kuogi čia mes vadovavomės? Norėjome įtraukti ne tik tais tiesiogiai su vartotojai susijusius e, atvejus, bet ir kitus gretimus teisinius atvejus, kuomet yra sprendžiami vartotojų ir verslo santykių klausimai ir kur numatoma vartotojams tam tikrų teisių. Toks buvo mūsų principas. Galimas pasėti dar taikymos ryties išplėtimą papildomą, bet jeigu bus plečiama, tuomet reikia neišleisti iš akių šio principo, kad e, galima įtraukti tik tais tos priemonės, kurios aiškiai numato teisės vartotojams. Dabar dėl keliaivių teisių tai įtraukta į taikymo sritį. Čia ypač turiu galvoje oro transportą ir geležikelių transportą. Bet kad mes norime, kad tai būtų dar viena galimybė pasitikrinti. Šiuo metu jau svarstoma dėl naujas priemonės šiuose transporto srityse ir tos priemonės numato tam tikras kompensavimo sistemas vartotojams individualių pagrindų, ne, ne bendrų pagrindų. Mes svartysime, ar to užtenka apsaugoti vartotojų interesus. Galbūt to užteks ir galbūt nebus būtinas kolektyvinis sprendimas. Bet bet kokiu atveju mes nenorime užbėgti iš akių ir iš principo atmesti šių sektorių ir neįtraukti jų. Ne, priešingai. Mes norime taip pat šis sektorius čia išlaikyti. Toliau, minimalus suderinimas. Daug parlamento narių paminėjo šį dalyką. Matome taip pat, kad tai figuruoja pakeitimuose minimalus sudarinimas, na čia aktualus tuo, kad mes norime valstybės narėms leisti toliau naudoti kitas bendro teisų gynimo priemonės, kurias valstybės narys jau taiko. Ir mes manome, kad tokia sistema būtų ir lankstesnė, ir geriau saugotų vartotojus. Mes norime, kad ES lygių visose valstybės narėse prieimu šią direktyvą būtų tam tikras bendras, bendrai veikiantis mechanizmas, kurį būtų galima įgyvendinti visose valstybėse narėse. Tuo baig savo pasakymą, ponia pirmininkė. Dar norėčiau pasakyti, kad komisija žinoma yra atvira visuomet bendrabiauti su parlamentu ir galime bet kada tikslinti klausimus, tuos dalykus, kurie, dėl kurių kil klausimų ir kuriuos norite pateikti pakeitimuose. Taip pat norėčiau pakomentuoti tvarkaraštį suprantu, kad nenorima vėluoti, tačiau iš kitą vers reikia skirti pakankamai laiko, kad būtų galima viską tinkamai suderinti. Komisija be abejo norėtų, kad e, dokumentas būtų patvirtintas iki parlamento rinkimų ir mes esame nusiteikę tokiu tempu dirbti. Dėkoju. Dėkoju. Prieš teikdama žodį pranešėjai, norėčiau suteikti žodį Moni Borzan. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis mechanizmas yra labai svarbus ir jis turi būti tikamai e, reguliuotas. Tik 19 valstybių narių iš 28 valstybių narių turi kolektyvinio teisų gynimo priemonės. Manau, kad pasiūlymas turėtų būti platesnis negu tik e, kolektyvinės vartotojų apsaugos priemonės. Reikia įtraukti ir profesinės sąjungas, ir smulkų į verslą, ir įtraukti atskirus individus, kurie yra kaip nors e, patyrę žalos susijęs su tam, tikros, tam tikromis prekėmis, tačiau nėra tiesiogiai jų vartotojai. Pavyzdžiui, Rainiero atvejais. Manau, kad čia reikia traukti visus sektorius. Taigi reikia kalbėti ir apie keleivių teisės, ir apie sveikato sektorių ir taip toliau. Kolektyvinės priemonės turėtų vertinti ne tik finansinę žalą, bet ir kitokią žalą. Ir atskiri asmenys individai turėtų turėti galimybę ir kreiptis su individualiu ieškiniu ir taip pat e, e, pagal kolektyvinį ieškinį arba net abiejais būdais. Kvalifikuota institucija turi taip pat labai aiškiai kalbėti apie savo darbus, savo veiklą, kad galėtų įstraukti visi vartotojai. Su kolegomis esame pateikę pakeitimų dėl komunikavimo svarbą, dėl komunikavimo tai, komunikavimo tais atvejais, kai yra atliekami kokios netesti veiksmai ir taip pat apie dalinimas praktik, gerą praktiką svarbą. Dėkuoju toliau pranešėjas. Atsiprašau, atsiprašau. Dar vienas kolega paprašė žodžio. Taip, mes su kolegos turėjome, kad e, galėsiu dar kartą pasakyti. Išklausiau komisijos pasakymo ir be abejo supratome, kad situacija labai sutinga yra. Tačiau kita vertus, jeigu nėra sprendimų tiems atitikiams klausimus, tai kam tada imtis jų? Na, jau keltą kartų girdėjau, kad komisija jau siekia gerinti pasiūlymą. Vadinasi, net ir jų pačių vertinimų pasiūlymas, koks yra patiktas, nėra pakankamai geras. Galbūt galėtų komisija patvirtinti, kad net ir nesvarstydama šių pakeitimų, komisija jau persvarsto iš naujo pasiūlymą. Tai būtų įrodymas, kad e, tas pasiūlymas nebuvo gerai apsatytas prieš patikėti į parlamentui. Toliau. Kitas dalykas. Na, aš pats esu teisininkas ir žinau, kad teisininkai laukia šio pasiūlymo, nes jie labai norėtų galėti visus e, šios dalykus gyveninti. Kodėl niekas nenori svarstyti to, kokią grėsmę tai gali kelti? Ir na, čia turiu galvoje ne tik šį pasiūlymą, čia beje sutinku su komisija. Bet kitas dalykas yra, jeigu čia pasirinksime minimalų suderinimą, tuomet negalėsime sustabdyti visų problemų, kurios galės kilti vėliau valstybės narėse ir teismo sprendimuose valstybėse narėse. Bus galimybė tuomet rinktis, pavyzdžiui, Maltoje, tarkim, pavyzdžiui, gali pasirinkti ar Maltos ar Niderlandų, kur yra vienoks ar kitokios teisų gynimo priemonės, tam tai numatom tam tikri galbūt mokėjimai e, teisininkams. Taigi gali kilti, e, kilti problema, jog bus painiavos tarp valstybių narių sistemų. Kitaip negu sako ponė Rodrygės, tų problemų nebegalėsime sustabdyti. Tad norėčiau dar kartą išsakyti savo nerimą kolegoms, kad tikrai turime būti labai atsargus prieš priimdami tos pasiūlymus, kurie mums čia patikti. Taip panašiau pasakyti, kad ES tikrai yra įmonių, kurios turi didelių problemų dėl šio pasiūlymo. Ir jeigu ne, neliks tų įmonių, neliks darbo vietų, matysime, kad kai kurios problemos e, valstybės narės tik padidės. Tai yra grėsmė visoms valstybės narėms. Dėkoju. Dėkoju. Ir toliau. Denis De Jong. Taip, e, dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, kitaip negu Andrėja sako, aš manau, kad komisijos pasakymas buvo labai naudingas. Manau, kad tikrai matome dabar, kur galime nutiesti tiltus, ypač kalbant apie saugiklius. Taip pat sutinku, kad minimalus sudarinimas yra esminės svarbos klausimas. Ir didžioji dauguma tai palaiko. Na, jeigu yra tam tikrų pavojų, reikia svarstyti tos pavojus, aptarti tas grėsmės. Tačiau vis tik e, turime nacionalinės sistemas, kurios veikia, tad negalime tikėtis, kad jos bus tiesiog panaikintos, atšauktos po įvedus direktyvą. Dėl tvarkaraščio. Na, suprantu, kad reikia sudarinti taip pat ir su jūri komitetu. Tad reikia stebėti ir jų tvarkaraštį. Tačiau aš to susidariau įspūdį, kad uh, Jūri prioritetai yra vis tik e, iš esmės diskutuoti, o neskubėti per daug. Nes tikrai negalima skubėti šioje srityje, srityje, kur yra labai jautri. Kitas dalykas taip pat, kai, dėl kai kurių klausimų nuomonės labai išsiskiria. Tad reikia iš esmės diskutuoti su šiliniais pranešėjais, o neskubėti nutarti, kur yra dauguma. Dėkoju lapkričio 21 dieną bus svarstum pakeitimai, 26 dieną lapkričio bus balsuojama. Toliau kitas darbotkas klausimas. Pakeitimų svarstymas dėl tarp valstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos įgyvendinimo. Grapinė yra mūsų pranešėja. Mulțumesc, doamna președintă, <clears throat> stimați colegi. Ačiū, pirmininkė. Ponios ir ponai. Kaip nuomonės referentė, surengiau pirmąjį susitikimą su šešėliniais pranešėjais vakar. Ir mums pavyko suderinti pakeitimus ir kompromisus. Visų frakcijų šešėliniai pranešėjai išsakė panašią mintį. Direktyva, kuri buvo pradėta įgyvendinti per, prieš penkis metus, nepasiekė uh, jai keltų tikslų. Turime įvertinti teisės akto įgyvendinimo rezultatus dabar. Šešėlinių pranešėjai susitikime mes su apgalėstavimu konstatavome, kad 26 valstybės narės dar neįgyvendino šios direktyvos per penkis metus. Ir jos, jos neįgyvendina nuosekliai. Reikia e, saveikių veikiančių sistemų, o atspirties taškas turėtų būti, aišku, suvokimas, kad reikia našių sveikatos apsaugos, sveikatos priežiūros sistemų skirtų uh, piliečiams. Tas tikslas nepakeistas nepasiektas. Parengiau septynis kompromisinius pakeitimus, dar balsavimo komitete terminas toli, todėl dirbsiu toliau bet noriu pasakyti komitetui, kad mūsų visų siekis ir džiaugiuosi dėl to, kad esame vieningi ir aš kaip pranešėjai ir šešėlinį pranešėjai dėl to, kad turime ne tik teoriškai viską vertinti, bet įsigilinti tai, kaip e, stebėti tai, kas jau sukurta. E, veikia nacionaliniai e, informacijos punktai, tačiau piliečiai apie tai nežino, jie nežino, kaip, kur juos surasti. Taip pat turime apie tai galvoti, skleisti informaciją apie šiuos e, kontaktinius punktus piliečiams. Pacientai dažnai nežino savo teisių. Taigi, kaip pasiekti, kad visi piliečiai visose šalise apie jas sužinotų ir kaip viską supaprastinti piliečiams sunku viską suvokti. Nekalbant jau apie tai, kad sveikatos priežiūros specialistui sunku įsigilinti į tą sistemą. Todėl reikia pagalvoti, kaip supaprastinti viską žmonių labui, sumažinti dokumentų kiekį, sumažinti mokėjimų terminus. Tai taip pat problema daugelie valstybių narių. Tokie mūsų tikslai ir noriu dar kartą padėkoti šešėlinių pranešėjų komandai, kuri dirba puikiai. Šis pas, š, dėl šio pasiūlymo rengėme tik nuomonę, nes mes, mūsų komitetas nėra pagrindinis. Taigi, kaip pasiekti, kad į mūsų nuomonę būtų atsižvelgta? Yra spragų visose valstybėse narėse, vidaus rinkoje taikant direktyvos nuostatas. Mums nereikia teisės akto, kuris nepasiektų jam iškelto tikslo. Ir kaip sutarta vakar šešėlinių pranešėjų susitikime, rengsime kompromisus, jų yra pasiūlyti septyni. Bandžiau suderinti pakeitimus dėl duomenų teikimo ir jų stebėsenos bei iš ankstinių leidimo, davimo ir sveikatos priežiūros Renksime kompromisus ir norime, kad balsavimas komitete būtų e, įtakingas, kad atsižvelgtų pagrindinis komitetas į mūsų nuomonę. Kolegos, noriu padėkoti už galimybę renkti nuomonę šiuo klausimu, nes žinau, kad piliečiai tikrai tikisi našios sveikatos priežiūros sistemos tarp valstybinės ir bendrai geresnės sveikatos priežiūros sistemos visoje ES. Pirmininkė, ačiū. EPP vardu turėtų pasisakyti ponas Buzoj, bet jo nėra, todėl žodis ponui Sulik. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos, kalbėsiu trumpai šį kartą, nes visiškai sutinku su pranešėjos komentarais ir noriu pasakyti, kad pa, pa, pakeičiau, pateikiau savo pasiūlymus ir kol kas neturiu daugiau ko pridurti. Uh, būtų gerai, jei pasiektume, kad direktyva būtų tinkamai gyvendinama valstybėse narėse prieš imantis ją tobulinti. Kartais pametame svarbiausią tikslą, gilinamės į elementus – į atskirus aspektus, bet svarbu, kad direktyva būtų visapusiškai gyvendinta. Taip pat būtina informuoti žmonės, skleisti informaciją apie tai, kas jau egzistuoja. Taip pat šiais visuotinio interneto paplitimo laikais žmonės geba susirasti informaciją, reikalingą informaciją ir tikrai nereikia universitetinio išsilavinimo, kad susieškotum informaciją. Nereikia tokio. Tikrai reiktų suvokti, kad viskas yra paprasčiau. Ponas Selimovič. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai, poni Grapinį, už e, sklandų darbą. Darbas vyksta geroje atmosferoje. Iš tiesų valstybės narės vėluoja perkelti šią svarbę direktyvą, kuri siekia užtikrinti didesnį pacientų judumą ES, jeigu jie nusprendžia naudoti kitos valstybės sveikatos priežiūros sistemą. Taip pat būtina teikti informaciją apie tai, Ir noriu pasakyti kolegai, kad net jeigu esi baigęs universitetą, netaip lengva viską suvokti šioje sistemoje. Aš tai bandžiau ir galiu pasakyti, kad tai beveik neįmanoma. Džiugiuosi tuo, kad visi šešėliniai pranešėjai sutarė dėl to, kad reikia nusiųsti ryštingą žinę valstybėms narėjams, dėl to taip pat dėl mūsų nusivylimo, kad vėluojama perkelti šį teisės aktą jau kartuota, bet noriu dar kartą pabrėžti, kad 14 valstybių narių nenaudoja kriterijų sistemos, kurių pagrindu yra kompensuojama užgydymą. Be to, tos, tose 14 valstybių narių neaišku, e, kur, kur, kurių, kurioms paslaugoms reikia įgyti iš ankstinį leidimą taip pat ne, nežinai, ar tau bus kompensuojama už sveikatos priežiūros paslaugas kitoje šalyje. Jeigu to nežinai, tai ir nerizikuoji tomis paslaugomis naudotis, jeigu paaiškėtų, kad jos per brangios. Direktyvoje stinga aiškumo. Pavyzdžiui, kai kurios valstybės e, kompensuoja e, bendrosios priežiūros gydytojo paslaugas, kitos ne. Vakar įvyko šešėlinių pranešėjų susitikimas. Džiaugiuosi tuo, kad parlamentas laikosi vieningos pozicijos, kad reikia daryti didesnį spaudimą valstybėms narėms, jog šios perkeltų direktyvą ir užtikrintų didesnės galimybės žmonėms rinktis, kurio, kurios valstybės sveikatos priežiūros paslaugas rinktis. Dar kartą noriu padėkoti poniai Grampinį už puikų darbą su šešėliniais pranešėjais ir manau, kad mes tikrai lengvai sutarsime dėl galutinių kompromisinių pakeitimų. Ačiū. Ir dabar žodis dar kartą pranešėjai, jeigu norėtumėte ką nors pridurti. Norėčiau padėkoti. Tikiuosi, kad yra ir komisijos atstovų atsakingų šią sritį. Reikia rasti būdų bendradarbiauti su valstybėmis narėmis tam, kad supaprastintumėme šią sritį. Egzistuoja visa krūva dok, galiojančių dokumentų teisės aktų. E, skaitmeniniais laikais turėtų pakakti vieno dokumento. Sistema tikrai sudėtinga šioje srityje. Ir kaip pranešėja galiu pasakyti, kad netgi žmonėms, kurie išmano šią sritį, nelengva susigaudyti čia. kai patvirtinsime šį pasiūlymą, tikiuosi nebus taip, kad niekas toliau nesikeis nei komisijoje, nei valstybėse narėse. Žinoma, reikia dirbti su atsakingomis nacionalinėmis institucijomis, reikia jas perspėti, kad joms tenka tam tikros pareigos keliose sritise - informavimo, supaprastinimo, biurokratijos nedidinimo, taip pat jos turi vengti, uždėti papildomą naštą piliečiams, kurie nori e, naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitur. Manau, kad tai svarbu ir ačiū, tikiuosi, kad darbas vyks sėkmingai. E, kitame mūsų posėdėje lapkričio mėnesį svarstysime šį klausimą toliau. Toliau pagal darbo tvarkę pranešimo projekto svarstymas dėl direktyvos dėl kovos su pavėluotų mokėjimu pagal komercinius sandorius ir tos direktyvos įgyvendinimo. Žodis poniai Komi, prašau. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti kolegoms, su kuriais drauge konstruktyviai dirbame. Trumpa apžvalga 2011 metų direktyva. Numatyta, kad e, te, pa, vėluojančių mokėjimų išsieškojimo terminas yra 30 arba 60 dienų. Vertinant atskiras valstybės narės, direktyva mm, įgyvendinama labai skirtingai. Italijoje, pavyzdžiui, e, mokėjimo vidutinis mokėjimo terminas yra 104 dienos, kai tuo tarpu Europos vidurkis yra 47 dienos. Tai svarbu tiekėjams, ypač jei kalbame apie mažas ir vidutinės įmonės. ir kai įsigiliname į tai, kad, at, kad darbas, būna, darbas atliekamas, paslaugos teikiamos ir mokėjimas vėluoja, tai tikrai sudėtinga e, iškilus sunkumams, ypač krizės laikais, manau, reikia nepamiršti keturių dalykų. Reikia konkretaus termino, termino, iki kada turi būti vykdytas mokėjimas. Ir tie terminai turėtų būti nevienodi stambesnių ir mažesnių įmonių atžvilgių, nes reikia užtikrinti vienodas galimybės. Privalomos, kompen, privalomos kompensacijos, pavyzdžiui, Ispanijoje egzistuoja ypatinga sistema, jeigu neįsikiša, jeigu ne, savo darbo netlieka tam tikros tarnybos, įsikiša valstybės tarny, institucijos. Tai geras modelis, kurį galima būtų kopijuoti. Reikia privalomos sistemos, nes kitaip nepasieksime pažangos. Dar vienas svarbus dalykas - griežtesnė kontrolė, kurią turėtų užtikrinti valstybės. E, skelbti sąrašus e, tų, kurie nesilaiko įstatymų. Reikėtų uh, sudarinėti juoduosius sąrašus. Paprastai tai veiksminga priemonė. Jeigu žinote, kad e, e kuri nors įmonės, kuris nors e, mokėtės sumokės, o kitas ne, tai labai paveiku. Dar vienas dalykas e, - mokėjim, e, laikas, per kurį mokėjimas pasiekia e, gavėją. Tai svarbu, kad ekonomika sklandžiai veiktų. Kai kuriuose šalise, pavyzdžiui, Italijoje, inicijuojamos vėluojančių mokėjimų išieškojimo procedūros. O iš tikrųjų valstybė turėtų būti pavyzdžių, turėtų rodyti pavyzdį, turėtų uh, valstybės institucijos turėtų e, pavyzdingai e, laikytis visų taisyklių, o tuo tarpu šiuo, šiuo atveju valstybės institucijos ypač blogai dirba šioje srityje. Jeigu turite idėjų, kaip tobulinti šią sistemą, pasidalinkite, nes e, jomis nes situacija labai nevienoda skirtingose valstybėse narėse. Ne visada įmanoma užtikrinti e, sklandų grinųjų pinigų srautą. Šiandien svarstame pranešimo projektą. Pakeitimus reikia įteikti iki spalio 17-osios. Tikiuosi, kad sugebėsime dirbti taip. Pakeitimus, dėl pakeitimų balsuosime lapkričio 21-22. E, pagrindinėme komitete. Balsuosime dėl viso pranešimo gruodžio pradžioje, o plenarnėme posėdėje tikiuosi jis bus svarstomas sausio mėnesį. E, darbo tarkia gana įtempta, bet aš manau, kad tai bus įmanoma, nes tai svarbus teisės aktas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir tikrai jokių būdų nesiekime e, kažkaip pakengti verslo, e, verslo interesams. Tikimės, kad dialogas bus palaikomas ir kad pavyks surasti geriausiai manomą sprendimą. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să-i mulțumesc Larei. Sunt... Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti Larai. Visiškai pritariu tam, ką jinai pasakė. Aš buvau ministrė atsakinga už mažas ir nes įmonės savo šalyje ir kai ta direktyva buvo patvirtinta. Bet dėje, kalbant apie šią direktyvą, e, rezultatai yra tikrai prasti. Netiška netlikti mokėjimų, jeigu nemokama po 30 dienų ar net po 60 dienų maksimalaus e, termino, tai tuomet susidaro visa nemokėjimų grandinė ir tai sukuria skolas, įsiskolinimą visoje E, grandinė. Tai nėra etiškas elgesys. Aš buvau ministrė atsakinga būtent už šiuos klausimus. Didelės įmonės laikos įstatymų, bet jos kartais samdo mažesnės įmonės kaip rangovus ir kartais tos mažesnės įmonės netlieka ne, ne mokėjimų ilgiau negu pusmetį. Ir būtent tie, kurie yra grandinės gale, jie labiausiai nukenčia viešųjų pirkimų procese. Kaip interfrakcijos vicepirmininkė, galiu pasakyti, kad daug diskutavome ir labai daug profesionalių institucijų atstovų ir mažų ir vidutinių įmonių atstovų dalyvavo diskusijose ir visi jie skundžiasi dėl vieno dalyko – Direktyva yra numatyta daug lankstumo. 30 dienų terminas, 60 dienų mokėjimo terminas, net ilgesnis terminas kartais yra leidžiamas. Bet manau, kad reikia numatyti viršutinę ribą, maksimalų dienų skaičių. Komisija išanalizavo situaciją ir 50 procentų įmonių negauna nuobaudų, jom netaikomos sankcijos dėl pavėluotų mokėjimų. Sankcijos ir komercinės bylos, jų nagrinėjimas teisme kainuoja brangiai. Kartais viskas užtrunka iki trejų metų ir ilgiau ir per tą laiką įmonė netgi gali bankrutuoti, ne, taip ir negavusi mokėjimų. Būtina užtikrinti, kad teisės aktai atitiktų konkrečios valstybės narės situaciją. Daug yra neiškumų, kuriuos reik, pranešėjas turėtų išnagrinėti, išsiaiškinti. Reikia galvoti, kaip būtų galima sutrumpinti mokėjimo terminus ir užkirsti kelią skolos grandinės susidarimui. Taip pat reikia įvertinti ir bankininkystės išlaidas. Mažos ir vidutinės įmonės turi tęsti savo veiklą, gamybą, turi imti paskolas iš bankų. Ir tos palūkonos, kurias moka bankui įmonės, tas išlaidas turėtų padengti tie, kurie vėluoja su mokėjimais. Tai turėtų būti ypatingai svarbu mažoms ir didės įmonėms, nes jos neturi pakankamo kapitalo, neturi skolinimuose pajėgumų, neturi tų išteklių, kuriais naudojasi didžiosios įmonės. Dėl to šiais atvejais yra labai svarbu, kad direktyva ir nacionaliniai teisės aktai mm, leistų pasiekti norimą poveikį. Kol kas to rezultato neturime. Daugelis mažų rytinių įmonių neturi kapitalo ir dėl to dažnai joms tenka bankrutuoti. Ponas Sulėk, prašau. Ačiū. Pirmininkė, aš pritariu daugam, ką kalbėjo, kas, kas buvo pasakyta nuomonė, bet noriu porą dalykų pabrėžti, Pirmiausia, kad vienas kurpalius negali visiems tikti. Aš, esu, aš džiaugiuosi, kad tuo požiūriu nesiremia pranešėjas, kad ne, netempia visko ant vieno korpaliaus. Yra įvairių sektorių, vienuose sektoriuose gali, mokėjimo terminas gali būti trumpesnis, kitose mm, ilgesnis. 21 punkte kaip tik ir kvestionuojamas šis klausimas negalima taikyti visiems vienodų taisyklių. 6,5 milijonai darbo vietų. Toks skaičius yra paminėtas. Jeigu norite paspartinti mokėjimus, tuomet, jeigu tai bus įvykdyta, bus geresnis grinųjų pinigų srautas tai pagerins įmonių padėtį. Žinoma, tai gali uždėti papildomą spaudimą tiems, kurie atlieka mokėjimus. Bet labai svarbu pabrėžti tą skaičių 6,5 milijonus darbo vietų su to susijusiu. Aš nesuprantu, kodėl tas skaičius 6,5 darbo vietų yra minima. Jeigu įmonės ir atskiri e, žmonės, asmenys reikalauja informacijos, tai tuomet galbūt nėra taip sunku tą informaciją suteikti. Manau, kad įmonės, verslas, vyriausybė, vyriausybės institucijos, valstybės institucijos turi rodyti pavyzdį ir laikytis mokėjimo terminų, mokėjimo už prekes ir paslaugas terminų. Jeigu to bus laikomasi, tuomet viskas bus paspartinta, bus laikomasi griežtų taisyklių. Griežtos taisyklės turėtų būti taikomos ir privatiems individams. Ir klaidinga būtų, jeigu valdžios institucijos nerodytų pavyzdžio. Ponas Ilimučius, noriu padėkoti už didelį darbą atliktą rengiant šį pranešimą. Tai geras pradžios taškas mūsų diskusijoms. Kaip pranešime sakoma, e, šiandieną mantai verslo kultūra ir valdžios disbalansas sukelia mokėjimų vėlavimą mes matome, kad trešdaliai, du trešdaliai įmonių žino apie savo pavėluoto mokėjimų teisės, bet 17 e, procentų vis dar patiria tą problemą. Būtinai vertinti tuos veiksnius, nepaisant šio reiškinio dominavimo ES, kai kurios valstybės narės yra pasiekusios didesnės sėkmės nei kitos, spręsdamos pavaduotų mokėjimo problemą. Tuomet kyla klausima, ką daro tos valstybės narės, ko kitos nesugeba padaryti. Jeigu palygintume kai kurias sėkmingiausias valstybės narys, Danija Suomija, Švedija. Siekiant užtikrinti, kad verslas, ga, verslas gautų laikų kompensacijas, panašu, kad fiksuoti, nustatyti mokėjimų terminai, apriboti 30 dienų tiek B2B, e, tiek B2C e, transakcijos ir sandoriuose turėtų būti pagrindinė taisyklė. Labai įdomi idėja yra, e, ši yra ir reikia ją išsameu panagrinėti. Tačiau to nepakanka, jeigu nebus nusatytos sankcijos. Kaip pranešėjas ir nurodė, aš tikiu, kad automatinės palūkonos turėtų būti reikalingos tinkamai gyvendę šią direktyvą. Dabartinė padėtis, kai įmonės turi išsireikalauti palūkanų, tai nėra veiksminga ir tiekėjai puikiai žino, kokios gali būti pasiekmes tokių reikalavimų. Jeigu kažkas man nemoka to, ką turėtų mokėti, ir aš pateikiu sąskaitą, aš galiu taip supykdyti tą tiekėją, kad nebeturėsiu jo kaip savo kliento, prarasiu verslo galimybę. Ir galiausiai norėčiau, išsaky, norėčiau išsakyti paramą ponios komi pasiūlymai dėl supaprastintos susigrėžinimo procedūros. Proce... Teismų procesai paprastai yra labai ilgi ir dažnai brangus. Ir verslas e, negali tinkamai išsikovoti savo teisų, dėl to reikia atitinkamų pakeitimų. Ačiū. Toliau guja vardu. Ponas Dėjok, dėkuoju pranešėjai. Manau, kad visi pritarėme ir sutarėme, kad tai svarbis rytis, ypač mažom ir vidiniam įmonėm, taip pat minėjote ir bankrotų klausimą. Tai yra pasiekmės, su kuriomis susiduria mažos ir vidinės įmonės, jeigu joms laiku nesumokama pagal standartinius mokėjimo terminus. Aš manau, kad pradžioje buvo kalbama, kad sunku taikyti vienas taisyklės, vienodas taisyklės visiems. Bet yra tam tikrų išimčių taisyklėms. Ir jeigu skaitytumėt pranešinimą, tai panašu, kad 30 ar 60 dienų terminas yra kaip ir standartinis, bet reikia atsižvelgti į sektorių įvairovę, į kiekvieną atskiras sektorių. Jeigu teisingai suprantu, Tai, tai nėra tas požiūris, kurio norėčiau laikytis. Taip, atskirais atvejais galima taikyti išimtis, bet reikia išlaikyti pagrindinę bendrąją taisyklę. Taip pat politika valdžios atžvilgių ir taip pat ir vietos valdžios atžvilgių yra svarbi. Neprimtina į pati vyriausybė nerodo tinkamo pavyzdžio. O dėl verslas verslui santykių pajamų šaltinis tam tikras yra vėluoti su mokėjimais. Taip buvo kalbėta apie automatinės palūkanas ar kitus mechanizmus, jie visi svarbus, bet Galbūt galima pateikti pakeitimus. Kai kurių įmonių modelis yra savitas, yra tam tikrų verslo asociacijų, kurios galėtų padėti šiame procese, galėtų padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Toliau sąsaja su viešaisiais pirkimais, juodojo sąrašo sudarimas, šie pasiūlymai yra įdomus, reikėtų juos apsvarstyti ir iš to padaryti išvadas. Pritariau pranešėjos ketinimams ir išvadams, bet savo pakeitimuose aš susitelksiu į patikslinimą e, tam tikrų dalykų, kuriuos aš paminėjau. Uh, Dėkuoju. Ponas Agnė norėjo pasisakyti taip pat. Ačiū pirmininkė. Nežinau, pranešėja žino, gal taip, dėl nesažiningos priekybos praktikos. Neseniai Agri komitete apie tai kalbėjome. Nežinau, ar kalbėjotės su atitinkam pranešėjų, nes jūsų sritis susijusi su labai specifinė problema, tai yra pavėluoti mokėjimai. Sunkumas iškyla dėl to, kad jeigu yra pavėluotas mokėjimas, ir mažmenininkai negali gauti pinigų. Mes norime kažkokios aksnės taisyklės. Jeigu prekiaujame, tai norime gauti laiku mokėjimus ir pinigus. Nes je, jeigu tinkamai laiku, laikom, laiku atliekami mokėjimai, tai tuomet yra e, tam tikra reklama daroma e, tiekėjo teikiamos produkcijos. Jeigu jūsų produktas yra greitai gendantis, jeigu mes negalime laiku parduoti, tai sugražinsime jį, turėsite atsimti tą produktą ir taip pat pateiksime sąskaitą, faktūrą, dėl, už, kur bus nurodyta mm, mažminės prekybos vertė. O jeigu laiku mm, nesumokote, tai kiek, kiek gali būti laikoma ta prekė iki jos galiojimo pasibaigimo termino. Tai yra, yra įvairiausių metodų. Galima, pavyzdžiui, viena įmonė gali būti labai didelė ir galinga, o kita maža ir vidutinė įmonė. Aš pateiksiu keletą pavyzdžių, su kuriais susituriu. Mano mm, draugas pardavinėja sunkiasias transporto priemonės, komercinės transporto priemonės Ir kadangi jis man neleido konkrečiai kalbėti, jis pasakė, kad jis vyks į vieną valstybę narę, kur geras, gerai susidėrėjo ir ta įmonė sumokės per 30 dienų terminą, kuris buvo sutartas, jis gaus pinigus. Jis vyko į kitą šalį, kur apmokė prekiautojų grupę ir pasakė, kad aš ne, ne, nemokysiu kitos grupės, kol jūs nesumokėsite už ankstesnį apmokymą. Ir jis buvo viešbutyje, galbūt netgi tą patį viešbutį, kuriame turėjo e, vykdyti mokymus, bet jis pasakė, kad aš nepravesiu mokymų, kol negausiu mokėjimo. Jis sėdi prie kompiuterio ir laukia, kada gaus tą mokėjimą. Tai yra savotiškas žaidimas, bet čia kalbam apie dvi skirtingas šalis. Anksčiau kitas kalbėtojas kalbėjo apie kitas, e, kitas šalis, kur yra kitokia kultūra. Aš turiu rinkėją, kuris apšvietimo įrangą tiekia. Rumunijoje pirko tą įmonę ir pardavė kitai įmonė ir ten nebuvo jokių problemų dėl e, grinų pinigų lėšų srauto. bet e, jisai, jeigu iškils, iškiltų, iškila mokėjimas su pirmuoju mokėjimu, jis tuomet neužsako kitų prekių ir laukia. Ir jis laukia labai ilgai ir negavo to mokėjimo, stengiasi pasinaudoti teisinę sistemą ir susidūrė su labai rimta korupcija. Asmuo teisme pas, nus, kuris turėjo nuspręsti, dėl, priimti sprendimus, jis buvo papirktas ir pasirūpino, kad ta byla niekada nebūtų nagrinėjama. Taigi, kaip matote, gali būti labai rimtų problemų, kurias sunku išspręsti. Aš jums linkiu sėkmės, bet tikrai tik dar kartą pasakau, kad tai nebus lengva. Ačiū ir paskutinis žodis pranešėjai. Ačiū. Pirmininkė, nesitikėjau tiek pastabų, bet aš nemanau, kad ši misija yra neįmanoma. Dėkuoju kolegoms už pastabas, už pastabas ir komentarus. Taip, yra labai svarbu surinkti visą reikiamą informaciją. Galima būtų įsivaizduoti, tarkim, Bulgarijos sistemą, kur yra palankesnė mažom ir vidutiniam įmonėm, o kalbant apie duomenis, kurie yra naudojami. Jūs žinote, kad aš čia nieko neišsigalvau, kalba eina apie duomenis, kurie yra analizės rezultatas dėl šio teisės akto gyvendinimo tam tikrose sektoriuose. Europos komisija patikė tos duomenys. Mes paprašėme komisijos, kad jinai patikslintų tam tikrus dalykus, nes klausimas sudėtingas. Aš džiaugiuosi, kad mes dirbame tinkamo bendradarbiavimo atmosferoje. Tikiuosi, kad galėsime sausio mėnesį baigti jau šį e, e, dosiją, tai būtų naudinga ir mums, ir įmonėms. Bet kai mes nustatome pažeidimus šiuose dviejose sritise, ir tai tarsi dvigubas mokėjimas krenta tiek ant įmonių, tiek ant e, vartotojų pečių, kai reikia nustatyti tą pažeidimą, bet piliečiai, taip, piliečiai turi mokėti išlaidą susijusią su mm, bilinėjimuose procesu. Pažeidimo pripažinimas tarsi dviguba bausmė kuri krenta tiek vartotojui, tiek įmonėms. Kalbant apie kalendorų, galėtumėm sparčiai dirbti tiek dėl pakeitimų, tiek dėl galutinio sprendimo. Ačiū. Dėkoju, taip, datas jau minėjau. Pakeitimus galima teikti iki, lapšis, iki spalis neutos dienos ir po to lapkričio mėnesį bus svarstymas ir paskui 6 gruodžio balsavimas. Tuo galime baigti šį darbo atvarkės klausimą. Eisime prie kito klausimo. Tai yra pakeitimų svarstymas, ES vartotojų apsaugos taisyklių geresnis vykdymo užtikrinimas ir modernizavimas. Daniel Dalton yra pranešęs. Prašau, Daniel, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, tikiuosi, visi turėjo laiko užmestakį į pakeitimus. Buvo tam tikrų techninių problemų Buvome gavę praėjusią savaitę dar neišverstus pakeitimus. Per šimtą jų yra. Ir e, tie pakeitimai sės su sritimis, kurių, kurių direktyvų komisija nekeičia. Taigi mes gerokai plečiame taikymą sritį. Garita to, yra dar 400, iš viso yra 400 pakeitimų šalia tų 100 ir aš pats apie 70 pa, parengiau pakeitimų ir per kelias savaitės turėsime ką pasvarstyti. Daug pakeitimų yra gana panašus, iš esmės juda tą pačią kryptimį įvairiose ištise. Tikiuosi bus lengviau susitarti dėl šių klausimų. Na, labai išsamei visų pakeitimų neaptarinėsiu. Leisiu kolegoms geriau paaiškinti savo pakeitimus. Tik keletą dalykų. Pirmiausia, džiugu, kad praktiškai vien, vienbarsiškai sutarima dėl to, kad negalima mažinti vartotojų teisių toks pakeitimas, kurį numato komisija, gali neigiamai paveikti vartotojų pasitikėjimą ir taip pat gali sumažinti elektroninės prekybos augimą. Jau yra pakeitimų, kurie tai taisys. Toliau baudos. Yra įvairių pakeitimų čia. Labai įvairių pakeitimų. Tikiuosi, kad pavyks surasti tam tikrą pusiausvyrą, kuri atspindės daugumą. Toliau tiesioginės prekybos uh, Na, vėlgi yra įvairių požiūrių, kai kas siūlo trinti tai, kai kas siūlo kitaip tikslinti. E, tarsime su kolegomis ieškosime konsensuso, nes tikrai labai išskiria kol kas požiūrius. Toliau dėl ko, priekio kokybės matome, kad siūloma keisti juodąjį sąrašą prieduose. Kaip ir numatė praėjusį mėnesį priimtas parlamento e, pranešimas e, savo iniciatyvą. E, Manau, kai kurie tų pakeitimų yra tikrai neblogi, kai kuriuos dar reikėtų svarstyti, ypač kalbant apie teisinės paslaugas, kad nebūtų sukurta jokių nenumatytų pasiekmių, kurios galėtų, pavyzdžiui, neigiamai paveikti vidaus rinką. Arba, pavyzdžiui, tarkime, gali būti pardavinėjamas tas pats produktas visoje Europoje, visose rinkose, nepasto, kad galbūt skiriasi vartotojų preferencijos. Toliau dėl internetinės prekybos. Vėlgi čia matome pakeitimų komisijos tekstui. Na, man kyla dviejonių, kad gali įsivelti painiavos čia e, tarp šio dokumento ir kito dokumento, kuris aptarė verslo platformas internete. Per kitas atmes savaitės su šiliniais pranešėjais bendrausime, ieškosime kompromiso. Norėčiau nu, dar vieną pastabą išsakyti, ponė pirmininkė taryboje yra ženklų, kad jie nejuda taip greit šio klausimu kaip mes. Tad labai raginčiau tarybą dirbti sparčiau. Mes dirbame sparčiai ir mes esame įsipareigoję užbaigti darbus iki, iki kadencijos pabaigos. Tad tikrai nebūtų gerai, jeigu e, taryba pradėtų vilkinti darybas. Dėkoju, lauksiu kolegų komentarų. Dėkoju. Šiems pranešėjams dabar žodis. Paskala Rimon. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, manau, pono Danton tekstas yra labai svarbus. Tai labai svarbu vartotojams. Aš esu pats pateikęs keletą pakeitimų. Staisės su šešiais skirsniais, tad norėčiau trumpai visą tai pristatyti. Pirmas dalykas. Baudos. baudos tais atvejais, kai plačiai pažinimus vartotojų teisės. Manau, kad čia nereikia numatyti papildomų teisinių priemonių, o reikia pasiremti tuo, kas jau yra, kas taikoma. Pagal 86 straipsnį, ketvirtą dalį. Nuo gegužės mėnesio tai buvo svarstama. 4 procentai pajamų gali būti numatyta kaip bauda. manau, paprastinimo labui reikėtų tiesiog pritaikyti jau esamą tekstą ir neišradinėti kažko iš naujo. Ir nereikia siūlyti naujo teisinio sprendimo. Dėl tiesioginio pardavinėjimo numatoma tam tikrai pribojimai šiam prikybos būdui Na, nemanau, kad čia reikėtų labai persistengti. Toliau 25 punktas, juodasis sąrašas. Tais atvejais, kai prekės nešiojamos po namus, tai vėlgi yra tam tikrų instrumentų, kurie kovoja su agresyviu tiesioginiu pardavinėjimu. Ne, taigi nebent reikėtų galbūt pateikti daugiau paaiškinimų, kodėl mums reikia čia papildomų priemonių. O jei ne, tai reikėtų siūlyti, išbraukti tą komisijos pasiūlytą nuostatą, nes vis tik šis dalykas sprendžiamas yra kitur ir turbūt nereikėtų papildomai reglamentuoti. Toliau. Trečias skirsnis. Individualiai techninė, tai atsiprašau, teisinė pagalba vartotojams. Mm, manau, tai siejasi taip pat ir su garantijomis ir terminais, kurie numatomi teisų gynimui, kai gaminiai net yra nekokybiški. Kalbam apie įvairius sprendimus, pavyzdžiui, kartais e, kalbam apie kainų sumažinimo, kartais kalbama ir apie stovės nutraukimą. Taigi reikėtų čia pasiremti tais pavyzdžiais. Bet kad jau dviejopos kokybės gaminiai yra labai šiuo metu karštas klausimas. Manau, reikia šaltai tą klausimą pažiūrėti, jį vertinti. Suprantu, kad daugam parlamente šis klausimas, labai, šis klausimas yra labai jautrus. Tačiau vis tik jau yra daroma veiksmų. Yra siūloma iš komisijos pusės harmonizuotas testavimas. Manau, galima apie tai svarstyti. turbūt pirmiausia reikėtų įstikinti esamą situaciją ir įrodyti, ar kokia yra tikra situacija su tais e, gaminiais, kurie yra pardavinėjami kaip vienodi, tačiau paaiškėja, kad jų kokybė skiriasi. Na ir jeigu pasita, pasitvirtins tokia situacija, tuomet reikės imtis veiksmų, bet galbūt, galbūt to tiesiog nėra. Aš manau, kad komisija kol kas nepakankamai padarė kad tai įrodytų. Kol kas komisijos tekstas čia yra taip pat per daug miglotas ir yra per daug vietos interpret įvairioms interpretacijoms. Bet to tai gali labai paveikti priekybą. Gali būti žmonės nepagristai baudžiami. Tais atvejais, kai tie žmonės, kai tie priekyviai nieko iš tikrųjų nepadaro. Nieko blogo nepadaro. Ir kėl klausimas dėl pačio termino dviejopos kokybės gaminiai. Manau, reikėtų vėl grįžti prie to apibrišių, kurias naudojamas minėtame harmonizuoto testavimo dokumente. Manau, kad vis tik reikėtų galvoti, reikėtų, reikėtų tai vertinti ne kaip bendrą situaciją, kad, o kaip visą atvejus vertinti atskirai. Tai yra, reikia visų pirma įstikinti, ar tikrai yra tokia bendra problema, paplitus problema. Bet prieš tai reikia tirti atskirus atvejus ir to įstikinti. Toliau, kitas dalykas - skaidrumas internetinėje prekyboje, internetinėje rinkoje. Kila klausimas, kaip užtikrinti pasitikėjimą internetinėje prekyboje. Tais atvejais, kai prekiaujama ir ar savo vardu, ar kitų vardu, na, kaip čia užtikrinti didesnį vartotojų pasitikėjimą tomis platformomis. Komisija numato tam tikrą platformą, tam tikrą sprendimą, kaip būtų galima ranguoti tas platformas. Manau, ponas Deltonas gerai reaguoja į šį klausimą, bet kuriu atveju mes nenorime kad e, būtų teikiama daug nereikalingos informacijos, nes visą tai tiesiog painiotų, supainiotų vartotoje. Uh, Manome, kad reikia teikti tik tais pačią būtiniausią informaciją. Tad, tarkime, kyla klausimas dėl algoritminės informacijos platformose. Vėlgi, jeigu, tarkim, būtų atskleidžiami tie algoritmai, galbūt tai sukeltų problemų. Na, nežinau, ką komisija siūlys, kaip komisija vertins tą pasiūlymą dėl rangavimo. Reikėtų dar dėl to svarstyti toliau. Kitas dalykas. Kriterijai ir žingsniai iki pardavimo. Labai dažnai e, prieš pirkimą vartotojai remiasi kitų vartotojų atsiliepimais. Ir mes jau žinome, kad e, egzistuoja tokia atsiliepimų tarsi ir pramonė, kai verslas specializuojas tokių atsiliepimų tei, teikime ir daug vartotojų, kurie tai daro. Manau, kad svarbiausia platformos aiškiai nurodytų vartotojams, ar tie atsiliepimai, kuriuos paliekanti vartotojai, yra tikri vartotojai atsiliepimai. Ir tai nėra bie sunku techniškai užtikrinti. Galima įrodyti, kad vienas ar kitas e, atsiliepimą palikęs asmo iš tikrųjų yra klientas, kuris iš tikrųjų pirko tą gaminį. O jeigu nėra įrodymų, kad tas atsiliepimą palikęs asmuo pirko gaminį, tai be abejo tuomet tokie atsiliepimai gali būti visai kitaip vertinami. Tikrai vertinti, vertintini jie kaip dalykas, ko nereikia turiems vartotojams. Toliau. Paskutinis dalykas. Teisė atsakyti sandorio svarbus dalykas, kalbant apie elektroninę priekybą. Nusipirkau kažką turėtų, galiu siūsti viską, e, galiu tą priekinį nusiųsti atgal per dažniausiai 30 dienų. Na, nereikėtų silpninti šių teisių. Tikrai nebūtų gerai susilpninti šį dalyką, nes tai yra pamatinė teisė, kurią turi vartotojas. Paprastai užtikrinama teisė. Reikėtų ją išlaikyti. Aš esu pateikęs per 30 pakeitimų. Nebėjau, kad parlamentas priims e, sprendimą remdamasis kompromisu. Tikiuosi, kad taryba patvirtins bendrą požiūrį. Tikiuosi, kad pavyks sustarti iki kadencijos pabaigos. Turint galvoje, kad vis tik klausimas nėra labai sutingas ir manau tikrai būtų naudingas vartotojams. Dėkoju. Dėkoju. Toliau Saldemokratų vardu. Gebhardt. Turbūt jūs kalbėsite vardu. Čia savo vardu. Prašau tuomet. Pane Senhalova. Dėkoju, mūsų šiandien pranešė negali dalyvauti šiame posėdėje. Jie atsiprašo. Pone Gebart. Išsako štai, šiokius, štai kokius komentarus dėl patiktų pakeitimų. Pirmiausia, teisė atsakyti. Kaip ir pranešėjas ir kiti šilni pranešėjai, ji nori atsakyti apribojimo šiai svarbiai teisiai. Noriu dar kartą pasakyti, jog pranešėjas stebina, kad komisija nori silpninti šią teisę, kad nori matyti teisę stiprinti taip labai, Toliau, platformų skaidrumas. Pane Gebhardt džiaugiasi komisijos pastangomis užtikrinti daugiau skaidrumo, atnaujinant esamą reguliacinį režimą. Ten daugiausiai dėmesio skiriama sandoriams tarp verslo ir vartotojų. Gebhardt pozicija remiasi tyrimo grupės darbu ir ataskaita, kuri jau buvo išplatinta, svarstant direktyvą dėl, tarp, dėl internetinės prekybos platformų, tai buvo padaryšiokas metais. Labai svarbus dalykas čia yra reputacija paremta apžvalgų sistema ir vartotojai turėtų turėti gestis galimybės įsitikinti atsiliepimo autentiškumu Pone Gebar taip pat mano, kad skaidrumo reikalavimai, kurie numatome internetiniai priekybai, turėtų būti išplėsti ir į kitas platformas, nes kai kurios valstybės narės, pavyzdžiui, Prancūzija, numato platesnį platformą apibrėžimą, kuris yra naudingas vartotojams. Taigi reikėtų išsaugoti tos platesnius apibrėžimus. Toliau, pane Gepard laikosi nuomonės, kad neužtenka tik pateikti duomenis apie pagrindinius parametrus. Vartotojai turi būti informuojami apie tų kriterijų santykinę svarbą ir gauti pakankamai informacijos apie tai, kad būtų aišku, kaip e, funkcionuoja rangavimo mechanizmai. Pane Hebert yra pateikusi pakeitimų, numatomas naujas šeštas straipsnis, kur numatoma atsakomybė dėl sutarčių sudarytų internetu. Toliau. Vartotojų apsaugos sistemos modernizavimas. Pane Gebhardt nori pabrėžti, kad jį įvertino esamą situaciją ir padarytą pažangą vartotojų apsaugos direktyvoje. Kaip kalbėjo apie tai ir pranešėjas, tai, lab, tai yra labai svarbu, svarbu ir mūsų frakcijai. Išankstiniai reikalavimai teikti informaciją nėra naudingi vartotojų apsaugai ir tik tais e, kelia papildomą naštą. Todėl, pana Gebhardt siūlo užtikrinti visų pirma vartotojų apsaugos direktyvos veiksmingą taikymą ir teisų gynimą, kai, laiko, kai sutarimų nesilaiko priekybininkas. Aš vėliau pasakysiu dar ir asmeniškai savo vardu ir sakysiu mūsų frakcijos poziciją. Tad prašysiu pirmininkės sutikti man žodį dar kartą, tačiau kol kas e, perskačiau ties mūsų pranešėjos ponios Gebhardt e, komentarus. Čia yra ne visi pakeitimai, kuriuos teikia ponia Gebhardt, bet yra svarbiausi pakeitimai. Tikimasi, kad dėl jų pavyks pasiekti kompromisu. Iš principo, ponia Gebhardt yra įstikinusi, kad ponas Dalton uh, gerai bendarbiauja su šešėliais pranešėjais ir kad bendarbiaujant pavyks greitai pasiekti kompromisų ir pavyks labai pagerinti komisijos pasiūlymą. Vis tik bendras visos darybų komandos tikslas yra baigti darybas dėl šio dokumento, kad galėtų trilogai prasidėti greitai, kai taryba jau patvirtins savo bendrai požiūrį. Dėkoju. Dėkoju. Toliau Alde vardu Salimų. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Daltonui už projektą. Tikrai tai yra geras pagrindas diskusijoms. Peržiūrinėjame dabar tuos beveik 500 pakeitimų, kurie buvo pateikti. Jie, pakeitimų skaičius rodo, koks svarbus tai dokumentas. Laukiame dar vertimo anglų kalba kai kurių pakeitimų, bet jau noriu sakyti iš ankstinių pastabų. Alde frakcija palaikė komisijos patiktą pasiūlymą iš principo, todėl nesiūlome daryti didelių labai pakeitimų, nes principo mums tenkina pasiūlymas. Ir taip pat mes norėtume, kad būtų galima dokumentą patvirtinti kuo greičiau, iki kadencijos pabaigos geriausia. Taip pat, žinoma, vis tik galima tam tikrų pagerinimų padaryti, tad mes pateikėme pakeitimų džiugu, kad kai kurie kolegos teikia panašių pakeitimų. Pirmiausia, teisė atsisakyti. Džiugu, kad e, daug kolegų siūlo išbraukti tai, ką siūlo komisija, nes komisija siūlo atšaukti šią teisę vartotojams gražinti tuos gaminius, tais atvejais, kai jie buvo naudoti ilgiau negu reikėjo jų patikrinimui prekių naudojimas yra labai svarbus dalykas, nes pavyzdžiui, jeigu kavos aparatu porą kartų pasinaudojau, galbūt 5 ar 10 ar 20 kartų, na, vis tik tas e, įrenginys turi veikti visą tą laiką. Jeigu po trijų dienų nebeveikia, tai tikrai yra problema. Tad negalima priboti keliais kartais vos panaudojimo. Taip pat, kaip jau sakęs, nesutikinęs, e, ar tie argumentai, kuriuos siūlo komisija, yra pakankami tokiam drastiškam žingsniui nes tai tikrai pasiūstų labai neigiamą signalą vartotojams ir paliktų per daug laisvės verslui manevruoti ir piknaudžiauti, sprendžiant, kas buvo per daug naudota, kas nebuvo per daug naudota. Toliau. Džiaugiuosi, kad tiek daug kolegų palaikė reikalavimą, kad tie, tas verslas, kuris e, teikia vartotojų vertinimus, e, pateiktų informaciją, ar tie vertinimai buvo patikrinti dėl autentiškumo. Tik reikia užtikrinti daugiau skaidrumo vartotojams. Mes turime teikti naujas galimybės vis tik vartotojams, o ne verslui. Tad vartotojai turi žinoti, kągi iš tikrųjų reiškia tos apžvalgos, tai atsiliepimai. Kai užsakau viešbutį Strasbūrė, tai aš peržiūriu, peržiūriu atsiliepimus ir kartais aiškiai matau, kad kai kurie atsiliepimai yra tikrai netikri. Na, jau įgyju šiek tiek patirties vienoje kitoje srityje, galima tai greitai vertinti bet kartais, pavyzdžiui, kitą miestą, tarkim, vykstant, gali būti sunku tai vertinti ir, ir tuomet to, tie atsiliepimai gali būti visai nenaudingi. Tad svarbu, kad būtų atsiliepimai, vartotojams tai yra reikalingas dalykas, tačiau taip pat vartotojui svarbu žinoti, kokia sistema verslas atrenka tuos vartotojų atsiliepimus. Toliau, manau, kad kai kurie kolegos kiek per daug, per toli eina, e, griežtindami ats internetinių platformų atsakomybę. Kalbama apie tiekėjų per didelį dominavimą. Kai kurie kolegos siūlo tokią sampratą. Na, aš manau, kad reikėtų subalansuotų diskusijų dėl platformų atsakomybės, bet nevarto tokių miglotų terminų, kurie gali vesti per toli. Nes mums turėtų vis pirma rūpėti vartotojų apsauga. Mes juk nenorime tiesiog pažeisti kaip nors verslo, pakengti verslui, nenorime trukdyti verslo plėtotis. Ne. Visų pirma, mes norime apsaugoti vartotojus. Tai yra svarbus mums dalykas. Dėkoju. Uh, Ačiū. GUE frakcijos vardu. Pona Širdevan. Ačiū. Aš neaptarnėsiu visų pakeitimų, kuriuos mes pateikėme dėl teisės atsisakyti kontrakto. Džiugu, kad daugelis kolegų pasisako prieš tai, kad būtų panaikinta teisė atsisakyti e, sandorio. Tai aktualu vartotojams. Tai pagrindinė vartotojų teisė jos tikrai nereiktų susilpninti. Aš tikiuosi, kad pranešėjui pavyks rasti kompromisą dirbant su frakcijomis. Dėl baudų pakeitimai, kuriuos siūlo frakcijos, ne visada yra panašus. Aš manau, kad reikia e, įvesti baudas vartotojams, jeigu e, įvyksta rimti galiojančių taisyklių pažeidimai, tos baudos turi būti atgrasomojo poveikio, kitaip nėra prasmės jų taikyti. Baudos turėtų būti sugriežtintos, sugriežtintos, o ne sušvelnintos. Kalbant apie apibrieštis, kurias siūlo frakcijos, mes pasisakome už platesnį apibriešti, už daugiau skaidrumo, didesnį atsakomybę platformoms Tai turi būti mm, svarbiausi naujo vartotojams skirto sprendimo elementai. Reikia toliau e, tobulinti šį projektą. Dar vienas dalykas buvo minėta dviejopa kokybė. Tai svarbu ir dėl solidarumo su vartotojais rytų ir vidurio Europoje, kurie ypač nukentėjo dėl šios situacijos. Parlamentas turi ieškoti geriausio įmanomo sprendimo. Mm, mes kairieji pasisakome e, už ne, nesažiningos prekybos metodų direktyvos papildymą. Kolega Maštauka ėmėsi iniciatyvos parlamente, aš, aš ją palaikau. Ir galiausiai noriu pasakyti, kad einame tinkamą kryptimį, ieškodami e, priimtino sprendimo vartotojams ir siekiame sustiprinti jų situaciją. Ir dabar šalis poniai Borzan. E, Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui už konstruktyvų požiūrį. Šio pranešimo rengimas tai puikia galimybė užtikrinti vartotojų teisės. Pakeitimai, kuriuos patikiau su kolegomis, akcentuoja e, prekiautojų atsakomybę, taip pat tai, kad naujos technologijos atneša ir naujų iššūkių, kad būtina prekiautojų priekybos paslaugų teikėjus internete tinkamai e, reglamentuoti. Svarbu patvirtinti taisyklės ir dėl e, klientų teikiamų atsiliepimų. Pažvelgus įvertinus tą, tą pačią paslaugą keliose svetainėse galiu susidaryti e, tikrąjį vaizdą apie tai, kas siūloma. Aš pati, pati pateikiau pakeitimų dėl dviejopos gaminių kokybės. Vakar pasirodė Lenkijos parengta apžvalga ir kolegos minėjo tai, kad turime išanalizuoti toje apžvalgoje skelbiamus duomenis prieš susitardami dėl teisės aktų pakeitimų. Taigi toje apžvalgoje konstatuojama, kad Lenkijos vartotojai, lyginant su Vokietijos vartotojais, gauna, sulaukia ne tik žemesnės kokybės produktų, bet ir mažiau jų. Pavyzdžiui, Lenkijos rinkai skirtose gaminiuose naudojamas alyvpalmio aliejus, taip pat prastesnės kokybės sudėdamieji elementai. Svarbiausia yra tai, kad mažiau, yra mažiau tos pačios rušies gaminių Lenkijoje. Pritariu ir pakeitimams dėl e, teikiamiems direktyvos priedams. E, džiugiuosi, kad pranešėjas yra taip įsigilinęs į e, šio klausimo esmę, yra pasiryžęs rimtai dirbti. Plenarinėme posėdėje rugsėjo mėnesį nusprendėme pakeisti priedą šios direktyvos, nes tai būtų geriausia galimybė konkrečiai pakeisti situaciją, kad tai pajustų vartotojas. Tai galimybė užtikrinti sažiningesnę rinką ir parodyti, kad mes tikrai tuo klausimu rūpinamės kad, ir kad dirbame, kad kažką pakeistume šioje srityje. Ačiū pirmininkas, sako ponas Švab. Paprašiau žodžio, nes buvau pranešėjai dėl vartotojų teisų direktyvos ir uh, stebiu šias diskusijas su, mm, su dideliu susidomėjimu. Dėkoju ponui Dautonui, o mūsų šešėlinis pranešėjas Paskalė Rimon tikrai puikiai padirbėjo. Ne tik čia. Noriu atkreipti dėmesį jo ginamą poziciją. Dėl to, kad vartotojai nėra tikslinė grupė, veikiau turėtume kalbėti apie prekybos modelius. Prekybos metodai paplitę visoje Europoje, tai yra tiesioginė prekyba, ji turėtų išlikti, bet reikėtų siekti e, minimalaus e, vartotojų apsaugos nuostato, nuostatų suderinimo šioje srityje. Uh, ir aš apgalėstau dėl to, kad sudėmai nori susilpninti nuostatas dėl vartotojų teisės atsisakyti sudaryto sandorio. Daltono pranešime aptarti kai kurie aspektai, kuriuos pristatė komisija. Turime pasirūpinti, kad e, būtų numatytos teisinės pasiekmes. Svarbiausi aspektai diskusijose nagrinėti buvo labai mm, labai gerai išnagrinėti po mūsų šešėlinio pranešėjo pono Rimond. Pone Sanjelova toliau. Ačiū, ponė pirmininkė. Jei kalbame apie e, prekių reklamą, kai kurie aspektai šio atšiaptarti man kelia susirūpinimą. Kolegos sako, kad e, sava iniciatyva e, pranešto, praneš, parengto pranešimo nuostatos dėl biopos produktų kokybės turi būti aktualūs svarstant šį klausimą. Pranešėjas nepatikė konkretaus pasiūlymo uh, dėl to, kaip tuos klausimus spręsti čia. Bet džiaugiuosi, kad plenarnėme posėdėje buvo pritarta mano pasiūlymams šio klausimu, nes dviejopa, dviejopa, dviejopas kokybės klausimą galima spręsti pagal direktyvos o nesažiningų prekybos metodų priedą. Ir tai turėtų e, būti įtraukta į nesažiningos prekybos metodų sąrašą. Dviejopa kokybė. Reikėtų visiškai uždrausti dviejopos kokybės produktus. Tikiuosi, kad tai bus patikslinta pagal direktyvos šeštąjį straipsnį. E, Teisėkros procedūroje procese reiktų parengti aiškės apibrieštis ir parengti dviejopos kokybės produktą apibriešti bei šį klausimą spręsti, nes kitaip išlieka vartotojų diskriminacija. E, būtina atsakingoms institucijoms užtikrinti tų nuostatų gyvendinimo priežiūrą ir pranešėjas tikrai turėtų uh, kai ką pasakyti šiuo klausimu. Komisijos vadu ponė Rodrygės Galino. Ačiū pranešėjai ir šešėlinėms pranešėjams už pateiktus pakeitimus ir už jūsų pateiktus pakeitimus, paaiškinimus. Matome, kad e, daugeliu požiūriu prisidedate prie komisijos pasiūlymo tikslo modernizuoti nuostatas, užtikrinti didesnį skaidrumą ir sumažinti naštą. Visų pirma, dėl dviejopos kokybės. Kodėl, ir kodėl komisija nepasiūlė uždrausti tokių produktų ir neįtraukti šio tokių metodų į juodą į sąrašą? Norime, kad ši problema būtų sprendžiama nesažiningos prekybos nesažiningų prekybos metodų ir direktyvos kontekste. Pagal tą direktyvą viskas vertinama konkrečiu atveju. Jeigu įvyko sandoris ir vartotojas įsigijo tokį produktą. Dėl dviejopos kokybės produktų šiuo atveju ga, bus, būtų sunku nuspręsti iš anksto, ar dviejopą kokybę klaidinanti ar ne uh, teisę atsisakyti sandorio. Žinome, kad tai pats prieštaringiausias mūsų pasiūlymo aspektas. Nebandysiu šiame posėdėje jūs įtikinti mūsų teisumu. Komisija savo pasiūlyme primena, kad ji neatima iš vartotojų, nesiekia iš vartotojo atimti teisės atsisakyti sudaryto sandorio, bet siūlo taikyti išimtis tais atvejais, kai produktas panaudotas, mm, vartotas labiau nei būtina, kad jį pasimatuotum ir išbandytum ir tada gražintum. Šiuo pasiūlymu siekime išvengti situacijų, kurios pasitaiko dabar, e, kai prasideda sudėtingos dėrybos dėl prekybininko ir, ir vartotojo, dėl prekės vertės ir dėl e, sunkumų iškylančių var, prekeivių dar kartą parduoti tą prekę. E, Dėl sankcijų ir baudų 4 procentų e, prie, ap, prekybos, prekybinės veiklos apimties, ekonominės veiklos apimties. Siūlome tokias baudas tik tais atvejais, kur, kur, už kurias atsakingos yra valstybių narių institu, konkurencijos priežiūros institucijos. Kaip su E, duomenų apsaugos reglamentu. Vartotojų apsaugos tarnybos sprieima tokius klausimus ir sankcijos taikomos ir, ir pritaikomas nacionaliniu mastu. Todėl mes siūlome kaip sankciją taikyti tam, tam tikrą ekonominės apyvartos procentinį dydį. Taip pat nenorime apsunkinti vartotojų perteklinę informaciją. Siūlome tik tiek, kiek reikalinga. Iš tikrųjų, mūsų pasiūlyme nesprendžiami bendros atsakomybės klausimai. Tai aptarta elektroninės priekybos direktyvoje ir, ir mes tengiamės ir laikyti tokio, laikytis tokio suskirstimo. Tačiau, jeigu kokia nors prekybinė platforma e, skelbia klaidinančią informaciją, jeigu tai yra nesažiningos prekybos metodas, tuomet e, ji turi atsakyti pagal nesažiningos prekybos direktyvą. Užbaigdama noriu pabrėžti dar kartą, kad komisija yra pasirengusi toliau dirbti su parlamentu ir taryba, nagrinėjant toliau šį pasiūlymą. Mes labai vertiname e, jūsų komiteto pasirežimą dirbti sparčiau, kad e, pasiūlymas būtų patvirtintas greičiau. Dirbame su pirmininkaujančia Austrija, kad paspartintume reikalus taryboje. Ir taip pat esame pasiruošę patikslinti kai kurios aspektus. Ne dėl to, kad šis pasiūlymas būtų blogas, nes kalbėjom, šiandien svarstėme kitą pasiūlymą bet vyksta darbas abiejų teisėkuros institucijų, jos e, kelia klausimus, kurie joms yra neaiškus ir į tuos klausimus reikia atsakyti. Ir galiausiai ponas Dalton, pranešėjas. Ačiū, ačiū kolegoms, kurie pasisakė. Iš tikrųjų, mes netoli galutinio sprendimo ir tikiuosi, kad mums pavyks dirbti sparčiai. Noriu pakomentuoti keletą dalykų. Visų pirma, komisija tikriausiai jau susidarė įspūdį, ką mano parlamento nariai apie teisę atsisakyti sudaryto sandorio. Beveik visų frakcijos tovai pasisakė, pareiškė, kad jie nepritarė komisijos siūlymui ir tikriausiai nesitikite sulaukti e, kitokio atsakymo iš mūsų, nes tai reikštų, kad per nelik daug galio atimtume iš vartotojų ir viską, visus įgaliojimus suteiktume prekybininkui. Niekas nepritartų tokiam siūlymui iš čia esančių. Dėl baudų. Aš pats paremčiau komisijos siūlymą. Iškyla problema, e, jeigu kelios valstybės e, e, pritaiko baudą vienai nuomonėje 4 procentų apyvartos dydžio tai keturis kart didesnė sankcija, bauda. Pavyzdžiui, jeigu kalba eina apie Kanados, didelę Kanados įmonę, kuri prekiauja e, nedideliais kiekiais su dviem ES valstybėmis narėmis ir jei būtų pateikta 4 procentų apyvarto sankcija, tai būtų labai didelė bauda, tai netitinka e, siūlymo esmės tai gali neigiamai atsiliepti vartotojams, jei, nes jei baudos bus labai griežtos ir aukštos, tuomet kai kurios įmonės tiesiog negalės patekti į rinką. Ypač tuo atveju, jeigu jie užima labai nedidelę Europos rinkos dalį. Turime labai kruopšiai išnagrinėti ir išspręsti šį klausimą. Aš manau, kad turi egzistuoti gyvybingas sankcijų, gyvybinga sankcijų sistema, tačiau reikia nepamiršti ir pusiausvėros. Uh, dėl dviejopos kokybės produktų. Kodėl neteikėme siūlymo šią temą, nes buvo dar rengiamas savo iniciatyva, pradėtas pranešimas. Bet aš labai visiškai suprantu kolegų išsakytas mintis dėl dviejopos kokybės produktų. Mes galime imtis veiksmų, kurie sustiprintų mūsų poziciją. Mane šiek tiek suneramino siūlymas visiškai uždrausti dviejopos kokybės produktus. Juk yra te, paaiškinti argumentų, kurie paaiškina, kodėl jie egzistuoja. Žuvies prišteliai ir jų pardavinėjimas valstybėse narėse, kai kuriuose šalise vien, vieni reikalavimai galioja, kitose kiti. Pavyzdžiui, tai yra Britų gaminys, kuris, kurio labai daug parduodama Lenkijoje bet kai buvo šis produktas pakeistų iš kitos šalies įvežtų produktų, rinka sužlugo, žmonės nebepirko to gaminio, nes skonis buvo visiškai kitoks, taigi tai susiję ir su skoniu. GUE narys kalbėjo apie solidarumą rytų ir vidurio e, rytų ir vidurio e, rytų Europos vartotojų atžvilgių, bet turime atsižvelgti ir kitus aspektus, pavyzdžiui, gazuoti gėrimai. E, šiuo metu gaminant gazuotus gėrimus tose šalise naudojamas krakmolas, tam, tam tikras krakmolas. Jeigu įvesime reikalavimą naudoti tik cukranendrių arba e, cukrinių runkelių runk, krakmolą, vėlgi rinka gali visiškai persiversti. E, Taigi turime labai kruopšiai išnagrinėti tuos klausimus. Aš nesiūlyčiau visiško tokių gaminių uždraudimo. Mes tikrai nemažai padirbėjome, e, bandydami viską aiškiai surašyti konstatuojamosios dalies punktuose. Galime dar padirbėti čia. Manau, kad šansai pasiekti kompromiso yra neblogi ir jau balsavome dėl gana e, rim, stiprios pozicijos Bet, kaip jau sakiau, reikia vengti ypač nenumatytų pasiekmių dėl prekybinių platformų. Buvo išsakyta daug įvairių nuomonių dėl e, vartotojų atsiliepimų. Nepamirškime, kad e, tie atsiliepimai suteikia labai daug galimybių vartotojams. Nesvarbu, kad, kad ir kiek daug teigiamų atsiliepimų perskaitytum, jeigu vis dėlto įsigyta prekė, tau atrodo visiškas šlamštas, tai tu ir sakysi, kad tai šlamštas. Nor, čia kreipiuosi kol, kolegai Šaldė. Iš tikrųjų, žmonės labai gilinasi į atsiliepimus, juos skaito ir jie yra paveikus. Ar, ar galima įvesti kažkokį tai atsiliepimų tikrinimo procesą, procedūrą, uh, Tačiau tai sudėtinga, kaip išsiaiškinti, ar žmogus teikiant, teikiantis kažkokį tai rašant kažkokį atsiliepimą iš tikrųjų aplankė kokią nors renginį ar vietą, turistinės traukos vietą, kur, kurią prašo. Aš pats bandžiau rašyti atsiliepimą ir man e, gavau atsakymą, kad būtina nusiųsti viešbučio sąskaitos kopiją ir aš nusprendžiau to nedaryti. E, vienas ar du negatyvus atsiliepimai viskas sugadina. Ir aš žinau, kad, pat, kad jeigu esi vartotojas, gali nesunkiai iš, suvokti, kuris atsiliepimas yra netikras. Dėl atsakomybės dar porą žodžių. Komisijos pozicija, kurią aš palaikau, yra štai kokia, kad turi žinoti, su kuo sudarai sandorį. Amazon svetainį labai aiškiai nurodo, ar perki prekia iš jų, ar iš trečios, aš ir tre, tre, trečios įmonės, kuri parduoda tą prekę per Amazon. Tai labai svarbu. Aš palaikyčiau socdemų pasiūlymą. Jeigu mes e, numatytume atsakomybę e, interneto svetainėms, e, tuomet atitimsime šansą iš mažų įmonių prekiauti per Amazon. Jeigu Amazon nebus atsakinga už viską, tai koks tikslas jiems naudotis mažomis kitomis įmonėmis. Manau, kad reikia viską dar kruopšiai išanalizuoti, kad išvengtume nepageidaujami pasiekmių visais šiais aspektais. Kaip jau sakiau, manau, esame netoli nuo susitarimo. Tikiuosi, kad pavyks nesunkiai norėčiau paraginti tarybą parengti savo poziciją, nes kol jūs neparengsite savo pozicijos, tol negalėsime susitarti dėl galutinio sprendimo ir pagerinti reikalų vartotojų labui. Pirmininkė, balsuosime dėl šio pranešimo lapkričio 22. Ir dabar galime pereiti prie kito paskutinio šio ryto posėdžio klausimo. E, nuomonės projekto svarstymo dėl Europos gynybos fondo steigimo. Ponas e, Lopesis Turis White yra mūsų pranešėjas. Žodis jums prašau. Ačiū pirmininkė. Nuomonėje dėl Europos pra, pramonės plėtotės, kurią pat, patvirtinama, tai, tai yra planas iki 2027-ųjų. E, taigi to dokumento pagrindu e, kovojame už tai, kad mažos ir vidutinės kapitalizacijos įmonės galėtų dalyvauti gynybos srityje. Norime sukurti vieningą gynybos e, e, rinką, bet tik tuo atveju, jei visi tai skatinsime. Todėl turi aukščiausio lygio šalių atstovai e, skatinti tokių įmonių veiklą, taip pat sandorių konsorcijų mūsų darimą. Taip pat turime kalbėti apie tarp valstybinį bendradarbiavimą, tai visiškai, tai absoliučiai būtina, norint skatinti bendradarbiavimą. Tas gynybos fondas turi traukti mažas vidutinės įmonės bei vidutinės kapitalizacijos įmonės, skatinti novatoriškus sprendimus. Uh, Ir tai pirmasis svarstymas to fondo ir jo atsiradimas apie 2021-2027 metų daugiametę finansinėje programoje. Patiktas pasiūlymas ir mes teikiame vieną pakeitimą e, dėl valstybių narių bendradarbiavimų šioje srityje kiti siūlymai. Noriu akcentuoti standartus ir e, sąveikos aspektą gamybos ir tie gaminant gynybos e, pramonės e, priemonės, kad būtų saveikumas. E, Bendrė turėtų skatinti bei vienyti savo pastangas, e, plėtoti suderintus, harmonizuotus gynybos pajėgumus taip pat remti e, bendrų technologijų plėtotę, nes taip išvengtume mm, pastangų sprendimų dubliavimą, užtikrintume našesnį lėšų panaudojimą mokesčių mokėtojų, geresni gynybos e, grupuočių saveikumą bei geresnę Europos gynybos pramonės plėtoti. Techninės specifikacijos ir bendros normos yra būtinos, kad paskatintume tarp valstybinį šalių bendradarbiavimą ir teisinių subjektų bendradarbiavimą įvairiose valstybėse narėse. Vertinant viską iš gynybos pramonės perspektyvos, Vidaus rinkoje norime veiksmingo valstybių bendradarbiavimo, taip pat e, norime, kad būtų sukurta masto ekonomika, kol kas iki to nepavyko pasiekti. Geresnis bendradarbiavimas galėtų paskatinti ir Europos, ir tokios pramonės atsiradimą Europoje. Bendra, ben, stipresnė rinka prisidėtų prie E, geresnio išteklių panaudojimo. Todėl manome, kad e, šio bendradarbiavimo nebuvimo kaštai yra nuo 25 iki 100 milijonų eurų per met, milijardų eurų per metus. Tuo fondas gali tapti novatoriškos ir konkursingos pramonės ir mokslinės bazės katalizatoriumi, kuris pas, skatintų patenkinti Europos gynybos poreikių pažangiausiamis, visiškai saveikiamis technologijomis ir įranga. Jei su, sąjunga sudarytų sąlygą skatinti gynybos pramonę, kuri kurtų pramonės ir technologinių galimybių pranašumą, tuomet pavyktų išsaugoti es strateginį savarankiškumą ir pasirengti dabartiniams ir būsimiems saugumo poreikiams. Kita vertus, sąjunga rengėsi imtis tarptautinio vaidmens. 80 procentų e, visų išteklių išlaidų gynybos įtie yra viešųjų pirkimų yra vykdoma nacionaliniu lygmeniu, todėl reikia, kad e, atvira e, vidaus rinka veiktų sklandžiai, taip pat, kad e, būtų nacionalinės tiekimo grandinės. Taip pat noriu priminti, kad užsibaigė dėrybos dėl valstybių narių institucijų dalyvavimo e, šioje srityje pagal formulę 3 ir 3 juridinių subjektų ir valstybių narių reikalavimų svarstymas. Ačiū ir tikiuosi, kad e, šio klausimo nebereikės atnaujinti tuo tarpu. Ačiū, ponios Rosinė, toliau yra ponas Selimovič Alda vardu, prašau. Much, Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Lopus už puikų darbą, už jo išsakytą nuomonę. Jis yra dirbęs ir pramonės, gynybos pramonės e, vystimo programos. Ši tema yra opi, gynybos rinka susiduria su daugybė neefektyvumo įrodymų Vienybos sektorius susijęs su augančiomis gynybai išlaidomis ir didelėmis e, mokslinio tyrimų ir plėtros išlaidomis. Ir tai tiesiogiai veikia konkurencingumą ir ES gynybos pramonės inovacijų paėgumus. Kitas dalykas yra sumažinas tas biudžetas gynybai per pastarosius dešimt metų beveik visose valstybėse narėse Ir tai ypatingai paveikė mm, įrangai išlaidas skiriamas ir mokslinius tyrimus bei plėtrą. 2015 metais tik tai 16 procentų įrangos buvo įsigyta per ES bendrus e, viešuosius pirkimus. 35 procentų riba nustatyta. Aš sutinku su pranešėju, kad fondas, gynybos fortas turi susitelkti tarp valstybinį bendradarbiavimą, skatinti e, tokį bendradarbiavimą, teikti paskatas tam. Fondas turėtų skatinti tokius veiksmus, kurie prisidėtų prie gynybos pramonės pajėgumų didinimo. Kol kas mes atsiliekame ir tikrai laikas atsibusti ir imtis veiksmų. Taip pat pritariu pranešėjų kad ED, IDP e, dosie tik buvo mm, užbaigtas ir nėra reikalo iš naujo pradėti tam tikrų klausimų, kurie buvo labai plačiai išdiskutuoti tiek IMKO ir INTRE komitetuose. Dėl to pabrėžiau, kad fondas turėtų dirbti tik tai remdama, remiantis tuo, dėl ko buvo sutarta. Tai turėtų būti vykdančiojo valdymo struktūros, apimančios projektus, kuriuose dalyvauja ne mažiau kaip trys valstybės narės. Tačiau visada yra dalykų, kuriuos galima tobulinti. Visų pirma, noriu pasakyti, kad mano pozicija yra tokia. Šis fondas turi teikti naudos visom valstybėm narėm, nepriklausomai nuo e, nuosavybės dalies ir tai neturi būti kontroliuojama trečiųjų šalių arba įmonių. Tas reikalavimas, mano manimu, yra per griežtas. Nes kalbant apie e, gynybos pramonę, tai jau visos užsienio valstybės nepateks į taikymo sritį. Net jeigu, jeigu tos pramonės šakos atitinka saugumo reikalavimus, jos neturėtų būti įtrauktos. Toliau kontrolės reikalavimas yra įvestas. Išimtinė kontrolė gali būti vykdoma ir aš tam pritariu. Kitas dalykas. Komisijos pasiūlyme nekalbama apie bendravimą su strateginėmis partnerėmis šalimis už ES ribų, net jeigu tie projektai atitinka fondo reikalavimus mechanizmas asocijuotams šalims yra lankstus. Ir po breksito bus galimybė uh, svarstyti Junkties karalystės dalyvavimą, taip kaip Norvegijos, Šveicarijos, Islandijos ir kitų valstybių dalyvavimą. Komisija visada sako, kad fondas turi skatinti mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimą ir vidutinės kapitalizacijos įmonių dalyvavimą bendrabiavimo projektuose. Parengiamųjų veiksmų patirtis rodo, kad toks pasidalyvavimas yra apie 30 procentų. Tai yra pakankamai geras skaičius, bet aš nenorėčiau, kad tas dalyvavimas bendradarbiavime sumažėtų. Dėl to aš siūlau pakeitimuose, kad bent 20 procentų viso biudžeto būtų skirta veiksmams, kuriuose dalyvauja mažas vidutinės įmonės ir vidutinės kapitalizacijos įmonės. Pritariu pranešėjų, kad tokie veiksmai nėra etiškai priimtini ir jie turėtų būti atmesti arba užbaigti bet kuriuo projekto gyvenimo metu, jeigu paaiškėtų netiškumas veiklos. Taip pat reikia užtikrinti, kad būtų taisyklės kurios padėtų išvengti galimų interesų konfliktų ir apimtų kiek galima daugiau valstybių narių dalyvavimą. Ir laukiu bendravimo su kitais šešėliniais pranešėjais. Ačiū toliau, Viršini Rozija. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjų iš nuomonės projektą ir paaiškinimus. ES susiduria su naujais iššūkiais išorėje, kurie destabilizuoja mūsų e, žemyną. Reikia atsižvelgti tuos veiksmus ir yra būtinybė užtikrinti didesnį saugumą. Tai nauji iššūkiai ir akivaizdu būtina užtikrinti Europos e, piliečių gynybą. Tai yra bendras mūsų tikslas. Komisija parengė veiksmų planą užtikrinti gynybai ir taip pat e, plėtoti Europos gynybos pramonės vystimo programą. Ta programa galėtų būti atsakymas, kurio mes laukiame jau keletą metų, kalbant apie investicijas į gynybos pramonę. Ir tai leistų išspręsti e, fragmentacijos klausimą ir dubliavimo klausimą, taip pat bendradarbiavimo trūkumo klausimą, kuris egzistuoja vidaus rinkoje gynybos pramonės rytyje. Yra galimybių gerinti efektyvumą, papildomumo užtikrinti sąsajas, ir plėtoti masto ekonomiką. Aš palankiai vertinu šį komisijos pasiūlymą kaip ir pranešėjas. Konkrečiau kalbant apie šį nuomonės projektą, aš pritariu tam tikriem jau išsakytiem e, dalykam. Ir e, tą priemonę mes e, įgyvendinsime pagal EDDP reglamentą. Uh, Taip pat yra labai svarbu e, užtikrinti gynybos e, paketo įgyventinimą. Aš asmeniškai labai atidžiai vertinu klausimus susijusius su etika. Komisija įvedė projektų kontrolę ir yra galimybė nutraukti projektą, jeigu jisai netitiks etikos kriterijų. Man tai yra svarbus dalykas ir aš manau, kad turėtume viską daryti, kad pagerintume įgyvendinimą ir taip pat įgyvendintume parlamento kontrolę. Taip pat aš ateičiai žiūrėsiu ir į trečiųjų šalių dalyvavimo kontrolę pagal šią programą, siekiant užtikrinti ES strateginius interesus. Dėkuoju dar kartą pranešėjai ir kolegoms ir nekantriai laukiu toliau, kad galėtume dirbti prie šio dusie. Dėkuoju. Dabar ponas Sulik, prašau. Dėkuoju. Pirmininkė, Čia mes siekiame labiau integruotos rinkos gynybos sektoriuje. Norime pagerinti mm, situacija, kad būtų tinkamai išleidžiami e, pinigai, yra atitinkamas pakeitimas. ES yra žinoma to, kad turi mažiau ginkluotės negu JAV, bet Turime įvairesnių tipų ginkluotės ir čia kalba eina apie įvairias specifikacijas. Ketvirtas ir dvyliktas pakeitimai su, su, su tuo susiję, sutinku su, penktu, su 25 pakeitimu. Kalbama apie dalyvių skaičių. Du, bent dvi valstybės narės turėtų dalyvauti tuose projektuose. Ir EES šalis taip pat galės dalyvauti. Junktinė karalystė jau, matyt, jau nebegalės dalyvauti e, gynybos sektoriuje bendrame su ES e ir gaila, kad tai nepaminėta. Aš ne visiškai suprantu, kaip autorius gavo tą skaičių 13 milijardų eurų galiu įsivaizduoti, tas skaičius buvo tiesiog ištrauktas iš, iš kažkur, iš lubų. Bet mes turime užtikrinti, kad išlaidos iš to fondo išliktų neutralios. Jeigu kalbame apie 13 milijardų eurų, tai man atrodo, kad tas skaičius nežinia iš kur yra paimtas tai neturėtų sukelti ekonominės naštos papildomos. Tai tiek. Dėkuoju toliau. Guja vardu ponas Šerdavan. Ačiū, dėkuoju pranešėjui, esu šiek tiek nustebęs. Bet jūs turbūt nenustepsite išgirdę, kad mano frakcija iš esmės kritiškai vertina komisijos pasiūlymą ir šį pranešimą. Ir tai nėra dėl to, kad mes nemanome, jog reikia spręsti konfliktus. Mums kelia susirūpinimą konfliktai. Bet mūsų pozicija yra antimilitaristinė. Tačiau pinigų perkelimas, dislokavimas finansinėje perspektyvoje labai yra nutolęs nuo struktūrinių išlaidų. Reikėtų prasmingai finansuoti infrastruktūrą, kur būtų galima sukurti darbo vietas, gauti pelną, pajamas ir taip toliau. Man atrodo, kad visa tai yra užmirštama į pirmą vietą iškėlus Europos gynybos poreikius. Ir tokiu būdu nustumama į šalį kiti dalykai, pavyzdžiui, socialiniai aspektai, kurie yra svarbus ES, taip pat e, ekonominės krizės e, padariniai ir su to susijusi netiesioginė žala. Svarbu ir teisiniai klausimai. Europos gynybos fondas pirmą kartą įtrauktas į būsimą daugiametę finansinę programą ir aš manau, kad pagal sutartį tai nėra teisėtas dalykas. Nėra leidžiama e, leisti lėšas gynybai. Kariniai dalykai, gynybos dalykai yra tarpusavėje susiję ir 41 sutarties straipsnėje, 41 e, straipsnis yra pažeidžiamas. Kalbam apie gynybos projektų mastą, mes pateiksime keletą pakeitimų. Dėkoju ir galiausiai žodis pranešėjai, prašau. Ačiū. Noriu padėkoti visiems kolegoms už pasisakymus, už siūlymus dėl aspekto, kuris aptartas mūsų pranešime e, ir ypač kolegos iš Žiosios Britanijos aktyviai e, akcentuoja nes karalystės temą. Na, šiek tiek nesmagiai jaučiuosi šiuo klausimu. Ne aš siūliau Brexitą ir ne, ne, sprendimą prieėmė kolegos iš Didžiosios Britanijos ir jiems teks susitaikyti su pasiekmėmis to sprendimo. Kita vertus, manau, kad Junktinės karalystės svarba yra labai didelė, kuriant ES e, gynybos rinką, 27 rinką ir bendros gynybos sistemos atsiradimas man yra prioritetas. Bet jūsų įmonių sprendimas yra pasitraukti ir nieko nežinoti apie mus. Na, tas sprendimas man nėra priimtinas, bet jis įsigalioja kovo 21-ąją. 21 kovą. Kalbame ne apie tas tolesnės šalis, jungtinės valstijas ar kokias, bet apie jungtinę karalystę. Uh, Ir tai tema, kurią melai apsvarstyčiau su kolegomis, kad išsiaiškintume, kiek galima pasiekti, kiek, kiek toli galime nueiti, esu pasirengęs atvirai svarstyti, bet kolegos iš socialistų sakė, kad tai svarbu, nes tai susijęs Europos suverenumu šioje srityje ir kad mes lygiai 27 narės, na, gauname kabutėse dovanėlę šiuo požiūriu. Džiaugiuosi, kad, e, pavyzdžiui, kolegos Selimovič siūlymų išaldė ir nebejoju, kad ir visus tuos pasiūlymus bus, bus tinkamai atsižvelgta rengiant pranešimą. The... Uh, Ačiū. Pakeitimus reikia įteikti iki rytojaus vidurdienio, o pakeitimų svarstymas vyks per mūsų posėdį lapkričio 5-ąją, tuomet ir balsuosime. Šiuo klausimu ir baigiame mūsų rytinį posėdį ir darbą tęsime po pietų. Ačiū.